colleagues, please take a seat. Kolegos, prašau susėsti. Ja, ich weiß ja, dass mich keiner hört, aber herzlich willkommen nach der Sommerpause zurück. Žinau, kad niekas manęs nesiklauso, tačiau vis tiek visus sveikinu grįžusius e, po vasaros atostogų. Tikiuosi, jūsų vasara praėjo sklandžiai ir gražiai ir dabar pilni energijos pradėsite naujos kadencijos darbo. Pirmininkės pranešimai yra tokie, darbo atvarkės projektas jums buvo išsiųstas elektroniniu paštu rugsėjo 1 dieną. Mūsų komiteto biuletenyje taip pat atitinkama informacija, kad darbo atvarkė buvo paskelta. Noriu pranešti, kad ketvirtasis darbo atvarkės klausimas, tai yra klausimas, kurį atsakomų žodžių dėl tabako sustarimo buvo išbrauktas iš darbo atvarkės, kadangi frakcijos nusprendė pačios imtis šio klausimo ir e, teiks klausimai, kurie atsakoma žodžiu komisijai per kitą savaitę vykstančią Strasbūro plenarinę sesiją. E, Liaudės partijos ir žaliųjų frakcijos ketina tą daryti. Būtų puiku, jeigu kitos frakcijos prisijungtų prie šios iniciatyvos. Šiandien yra verčiama per posėdį į 16 kalbų ir mūsų posėdis transliuojamas internetu. Taigi ketvirtasis darbo tvarkės klausimas bus pakankamai didelio masto. Tai yra <clears throat> sustikimas su, su komisijos nariu šiemet dėl procesinių garantijų vykstant Olafo tyrimu ir todėl iš karto po jo pasisakymo, kadangi jis turės išvykti anksčiau, pradėsime klausimų atsakymų e, raundus. Taip pat noriu pranešti, kad po šio posėdžio dar vyks koordinatorių posėdis, kurio darbo tvarkė irgi yra pakankamai plati. Tai dabar pereikime prie trečio darbo tvarkės klausimo Europos Sąjungos 2015 metų bendrasis biudžetas. Pranešėjas yra kolega Piperis, ar jis norėtų kalbėti, ne, tuomet Nu, Turim pasakyti, kad pranešėjas mus informavo apie tai, kad jis pakeitė balsavimo sąrašą ir savo rekomendacijas ir jis siūlo balsuoti prieš pirmąjį pakeitimą, taigi pereikime dabar prie balsavimo dėl biudžeto kontrolės komiteto nuomonės dėl 2015 finansinių metų. Pirmasis pakeitimas, pirmasis pastraipas kolegos Valį ir Sani. Kas už? Įnes žodis suteikiamas. Parašiau žodžio dėl mūsų darbo atvarkės pakeitimo, tam, kad atkreičiau dėmesį į tai, kad e, dėl klausimo susijusio su sustarimu dėl tabako, aš sutinku, kad e, politinės frakcijos imtasi šio klausimo, tačiau taip pat noriu kreipti dėmesį į tai, kad jau vyko koordinatorių uždaras posėdis šio klausimu, tačiau niekuomet nebuvo surinktas posėdis arba klausimai, per kuriuose komisijos atstovo galėtų mūsų komitetui paaiškinti e, <clears throat> šios teisės akto nuostatas. Taigi Aš manau, kad e, koordinatorių posėdis turėtų nustatyti galimybę šią temą apsvarstyti ir mūsų e, komitete. Ačiū. Pirmininkė, ačiū štai, kad atkreipėte į tai dėmesį. Komisijos narys šiemet e, rugsėjo 23 dieną turėtų ir šiuo klausimu mums suteikti išsamios informacijos, tikimės, kad jo darbo tvarkė bus pakankamai lanksti ir mes gausime papildomos informacijos, taip pat ir šią temą. Taigi, trečias darbo tvarkės klausimas, pirmasis pakeitimas dabar, balsavimai, kas už, kas prieš, susilaiko atmestų. Antrasis pakeitimas Dereko Vono, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 12 A punktas, ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaiko atmestą. Balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais elektroniniu būdu. Balsuoti pradame. Ar visi balsavote? 20 už, vienas prieš. Nuomonį pritarta, labai ačiū. Kitas darbo turkės klausimas yra. Naujasis ketvirtasis darbodavis klausimas dėl procesinių garantijų, kurios suteikiamas vykstant Olafo tyrimams. Norėčiau pasveikinti mūsų pranešėjus, tai yra komisijos narį Šemeto, kurio dar nematau salėje. Atvyko. Norėčiau pasisveikinti taip pat su pono von Repinbuš, jis yra e, Europos Sąjungos tarnautojų teismo pirmininkas Olafo priežiūros komiteto pirmininką pono Galėjas ir pono Papadijas, E, Europos ombudsmeno tarnybos e, tyrimų skyriaus vadovė. Noriu priminti, kad e, Europos komisija praėjus dviem mėnesiams po naujo Olafo reglamento įsigaliojimo paprašė peržiūrėti šį reglamentą. <clears throat> Ir puikiai žinome, kad dar prieš tai E, komisija pasisakė už šio reglamento nuostatų nekeitimą, parlamentas tuo tarpu pabandė įtraukti šį reglamentą keletą techninio pobūdžio ir procesinio pobūdžio pakeitimų. Po to vyko konsultacijos komisijos viduje, konsultacijos su tarybai, parlamento nuomonė nebuvo atsižvelgta, dėl to mes ypatingai apgailestaujame Jau prieš tai buvo e, reglamento projektas nekarta kritikuotas ir e, <clears throat> procesinės garantijos e, tinkamos nuostatos buvo 2006 metais jau įtrauktos į šį reglamentą, po to 12 metais buvo išbrauktos atinkamos nuostatos, parlamentas jų pageidavo, taryba ne, komisija jas vėl įtraukė tiek dėl teisėkuros E, aspektų. Taigi mums e, <clears throat> labai svarbu, kad būtų užtikrinta procesinių veiksmų kontrolė, vykdant Olafo tyrimus. <clears throat> Na ir e, pati tyrimo proceso eiga mums kelia tam tikrų klausimų, į kuriuos mes tikimės sulaukti jūsų atsakymo komisijos nariais, siekdami gauti tinkamus patikinimus dėl Olafo veiklos e, nešališkumo ir nepriklausomumo. E, manau, kad e, taip pat ir iš komisijos sutinkamų tarnybų reikėtų gauti labai aiškę poziciją. Taigi, komisijos nariai, džiaugiamės e, iš anksto, nekantri laukiame jūsų informacijos. Prašau jums žodis. Diečia. Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, kadangi pirmą kartą lankausiu šiame komitete per šią naują kadenciją, norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasveikinti Jūs išrinkimu Europos parlamentą ir linkiu Jums sėkmės šios kadencijos metu. Labai džiaugiuosi matydamas daug pažįstamų veidų, ne tik pirmininkės asmenyje, bet taip pat tarp koordinatorių ir tikiuosi, kad produktyvus bendradarbiavimas tarp biudžeto kontrolės komiteto ir Europos komisijos, kurio džiaugiamės praeitįje, tęsis ir per ateinančius penkerius metus. Dabar norėčiau pakalbėti apie šio posėdžio temą. Pirmiausia, dėkoju už tai, kad surengėte apskaitimą nuomonėmis taip iš karto, taip greitai po vasaros atostogų. Tai yra stiprus signalas apie komiteto suinteresuotumą kova prieš sukčiavimą, kuris daro žalą ES finansiniams interesams. Tai taip pat rodo, kad parlamentas rimtai vertina procedūrinių garantijų klausimą. Galiu Jūs patikinti, kad e, šis klausimas lygiai tiek pat svarbus ir Europos komisijai. Aš esu įstikinęs, kad piliečiai nusipelno kuo geriausios jų parinių teisų apsaugos. Tuo pat metu jie taip pat nusipelno kad jų mokesčiai būtų apsaugoti, kaip galima geriau, e, veiksmingų OLAF darbų. E, geriausios sprendimo paieškos nėra lengvas. Ir mes jau šį klausimą aptarėme metų metus Europos lygmenių. Naujasis reglamentas e, įsigalioja praėjusiais metais. Jis buvo patvirtintas po devynių metų dėrybų. Ir dėl to procedūrinės garantijos buvo stipriai sustiprintos. Paminėsiu tris pavyzdžius. Pirmą kartą procedūrinės teisės dėl e, susijusios asmenų e, tyrimuose yra įrašytos Olofo reglamente 9 straipsnėje. Tai, pavyzdžiui, teisė e, velgti savęs kaltinimo, teisė būti išklausytam ir teisė gauti pagalbą iš pasirinkto asmens. Tai yra standartai, kurie artimi baudžiamajam procesui. Nors Solofo tyrimai yra administracinio pobūdžio. Antra. Taip pat pirmą kartą e, pagal reglamentą numatytos ir liudininkų teisės. Trečia, naujasis reglamentas numato pareigą e, atlikti legalumo patikrinimus dėl Olafo tyrimų priemonių. Per tokius patikrinimus pati, įstikinama, kad procedūrinės garantijos ir pagrindinės atitinkamas menų teisės yra gerbiamas. Tam yra Olafo e, skyrius, e, kuris užsieima e, šią vidaus kontrolę. Manau, kad sutiksite, kad šie pokyčiai buvo svarbus žingsnis į priekį. Tačiau, kalbant apie reformą, vieno dalyko nepavyko išspręsti. Teisės aktų leidėjai nesutarė, ar esamas skundų mechanizmas dėl Olafo tyrimų turėtų būti pridėtas ar ne. Esame mechanizmai, e, yra ombudsmeno peržiūra, e, duomenų apsaugos priežiūros pareigūno prie peržiūra ir tam tikromis sąlygomis Europos teisingumo teismo peržiūra. Praėjusiais metais jūs parlamentas labai aiškiai pasakėte, kad jūsų netenkina tai, kas jūs manimų yra spraga šiame naujame reglamente. Komisija atidžiai išklausė jūsų nuomonės ir 13 metų Liepos mėnesio komunikate paskelbėme, kad toliau na, svarstysime šį klausimą. E, Skliustelėse galiu dar papildyti mūsų pozicijos paaiškinimą. Nei precedento teisė, nei skundų analizė prieš Olafą nerodo, kad Olafas pažinėja procedūrinės garantijas todėl klausimas nėra susijęs su garantijų pažeidimu. E, Prieškai reikėtų tiesiog padidinti pasitikėjimą Olafu, o tai yra svarbu jo darbui. Olafas e, turi svarbę, jautrę misiją atlikti. Jis neturi teisų skirti sankcijas, jo tyrimo galios nėra tokios visapimančios kaip kitų ES tyriamųjų e, įstaigų. Pavyzdžiui, Olafas negali atlikti, lankytis e, e, įtariamų namuose ar skirti milijoninės baudas bendrovėms, tačiau tai yra viena iš institucijų, kuri tiesiogiai kontaktuoja su piliečiais. Ir e, užtikrinti piliečiams naują nepriklausomą mechanizmą, kad jie galėtų savo skundus teikti prieš Olafą, sustiprintų jų pasitikėjimą. Tai buvo išeities taškas teisėkuros pasiūlymui, kurį komisija pateikė šių metų birželio mėnesį. Tame pasiūlyme mes siūlome per tarpinstitucinę procedūrą skirti procedūrinių garantijų išorės kontrolierių. Šis kontrolierius turėtų atlikti dvi funkcijas. Pirmoji funkcija būtų peržiūrėti tam tikrų asmenų skundus dėl procedūrinių garantijų tariamo pažeidimo, apibriežt, apibrieštų 9 straipsnėje, tai būtų taikoma visiems asmenims per visus Olafo tyrimus, ar tai būtų išorės ar vidaus tyrimai. Antroji kontrolieriaus funkcija būtų vykdyti eksante kontrolę dėl tam tikrų tyrimo priemonių, kai jos yra susijusios su ES institucijų nariais. Kai Olafas e, ketintų apslankyti nario e, biure ar paprašyti dokumento kopijos, jis turėtų pirmiausia gauti leidimą iš kontrolieriaus. Gerbimi parlamento nariai, šios kontrolieriaus funkcijos yra labai svarbios. Tai yra funkcijos, kurios e, gali padaryti poveikį tiek Olafo nepriklausomumui, tiek jo veiksmų veiksmingumui. Komisijos nuomonė labai svarbu, kad e, kontrolierius būtų aukštos kvalifikacijos asmuo ir būtų paskirtas E, gautų visas nepriklausomumo ir nešališkumo garantijas. O kai dėl kontrolieriaus kvalifikacijos, komisija siūlo, kad šis asmuo turėtų tokias pačias kvalifikacijas kaip teisėjas ir neturėtų aktyviai dirbti, e, tarnauti ES institucijose. Jis turėtų būti paskiriamas per tarp institucinę procedūrą su komisijos, parlamento ir tarybos dalyvavimu po to, kai teigiama nuomonė būtų pateikta priežiūros komiteto dėl atrankos procedūros. Per atrankos procedūrą mažas sekretariatas padėtų kontrolieriui dirbti. Mes manome, kad šie bruožai užtikrintų aukštus žinių ir nepriklausomumo standartus. Nepaisant to, e, konkretus asmuo turėtų būti atlygintas e, už tai, kokias išlaidas jis patiria Pagal ES biudžeto administracinės taisyklės e, kontrolierių reikia priskirti prie vienos ar kitos institucijos. Todėl mes pasiūlėme jį e, priskirti prie komisijos. Tačiau turiu pabrėžti, kad tai būtų grinai administracinė tvarka. Savo darbe kontrolierius išliktų visiškai nepriklausomas. Komisijos pasiūlymus negimė per naktį. Pirmiausia, kaip minėjau, mes patvirtinome komunikatą 2013 m. Liepos mėnesį, kur išdėstėme pradinius svarstymus. Antra, mūsų tarnybos beveik vienerius metus analizavo esamas galimybės, taip pat atsižvelgdamas į diskusijas apie paskutinę Olafo reformą. Tikslas buvo pasiekti kuo geriausinį balansą tarp procedūrinių teisų stiprinimo ir užtikrinimo, kad Olafas galėtų dirbti efektyviai ir nepriklausomai. Viena iš galimybių, kuri buvo vertinama, buvo ta, kaip, ta kurią pasiūlė Olafo priežiūros komitetas, reaguodamas į 13 metų Liepos komunikatą. Priežiūros komitetą mane ir vis dar mano, kad kontrolieriaus užduotis turėtų būti patikėtos pačiam komitetui ar būtų vykdomos jam prižiūrint komisija nepasilaikė šios galimybės, neišlaikė šios galimybės. Paaiškinsiu, kodėl. Dvi priežastis lėmė mūsų sprendimą. Pirmoji priežastis buvo praktinė. Šis sprendimas buvo aptartas e, išsamei nuo 2004 iki 2012 metų ir nesusilaukė pritarimo iš tarybos pusės. Todėl mažai tikėtina, kad jis e, e, susilauktų pritarimo iš tarybos šiandien. Todėl mes nemanėme, kad būtų naudinga pradėti iš naujo tą ilgą ir nevaisingą diskusiją. Antra, e, dar kita esminė svarbi priežastis, e, dėl ko mes nepasirinkome šios galimybės, yra ta, kad komisijos nuomonė kontrolieriaus funkcijos turi būti atskirtos nuo priežiūros komiteto funkcijų. Pagal Orofo reglamentą priežiūros komiteto užduotis yra analizuoti sisteminės Olafo veikimo problemas. Jo tikslas yra gerinti bendrą Olafo veiklą ir saugoti jo nepriklausomumą. Kontrolierius turi peržiūrėti atskiros vykstančias bylas, atstovauti asmens interesus. Šios funkcijos e, papildo vieną kitą, bet turi būti aiškiai skiriamos. Tačiau priskirti jas tai pačiai organizacijai keltų pavojų, kad priežiūros komitetas įsitrauks į vykdomus tyrimus. O tai iškraipytų institucinį balansą ir turėtų neigiamą poveikį Olafo nepriklausomumui. Tokios, tokie argumentai atspindėti poveikio analizėje, kuris lydi mūsų teisėkuros pasiūlymą ir kuris yra pateikiamas viešai mūsų interneto tinklavietėje. Taip pat reikia pastebėti, kad Priežos komitetas administraciniu būdu yra priskirtas komisijai, iš kurios gauna išmokas, misijų vykdymo išlaidas. Todėl kontrolieriaus siūlymas priskirti jį prie komisijos nėra argumentas vietoj to priskirti šią užduotį priežiūros komitetui. Baigdamas noriu pasakyti, kad manau, jog komisijos pasiūlymas yra subalansuotas siekiant dviejų svarbių tikslų stiprinti prasūrinės teisės Olafo tyrimuose ir apsaugoti e, Olafo nepriklausomumą, veiksmingumą ir efektyvumą, saugant ES finansinius interesus. Aš taip pat esu įsitikinęs, kad šis pasiūlymas yra tinkamas ir proporcingas ir e, išlaidos iš biudžeto yra ribotos. Dabar e, teisėkuros institucijų e, eilė išanalizuoti e, šį pasiūlymą, mes esame pasirengę jį aptarti su jumis ir su taryba. E, dėl įsipareigojimų, kuriuos prisėmiau prieš šį sustikimą ir e, aš dėja turiu iš, išeiti jau dabar, tačiau komisijos tarnybos yra čia atstovavimas ir mielai atsakys į bet kokius jūsų klausimus. Matau, kad čia yra Margarita Hoffman ir kiti Olafo atstovai, kurie yra pasirengę dalyvauti tolesnėje diskusijoje. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Pagal man sutikta informacija dar turėtumėte likti su mumis 15 minučių iki be 15.5, nes iš tiesų labai gaila, jeigu jūs negalėtumėte atsakyti į tuos daugelį, daugelį klausimų, kurie kyla dėl šio pasiūlymo. Taigi būtų malonu su jumis tos klausimus aptarti, jeigu šiandien tai yra neįmanoma, tai turėsime tą padaryti rugsėjo 23 dieną. Atsiprašau, tačiau iš tiesų šį kvietimą gavau labai pavėluotai, e, turiu kitų įsipareigojimų, tačiau jeigu teisingai pamenu, aš Atvyksiu jūsų komitetą rugsėjo 22 dieną ir būsiu pasengęs atsakyti visus klausimus, labai apgailestauju, tačiau šiandien turiu išvykti. E, labai gaila, tai kai kurios klausimus mes turėsime e, pasilaikyti e, kitam susitikimui, o šiandien aptarsime tik tai techninio pabudžio klausimus. Dėkojame, kad atvykote, linkime jums geros popietės ir tolesnių darbų. Taigi galime pasikeitimą nuomonėmis nukelti vėlesniam laikui ir dabar uh, išklausytume ES pareigūnų teismo vadovo nuomonės dėl OLAFO reglamento. Pana Černieckis žodis, ačiū, pana pirmininkė, prieš mūsų svečiui pradant kalbėti, noriu pasidalinti su jumis vienu pastebėjimu. Man patinka serialai, muilo operos, taip pat Latino Amerikos, tačiau e, tas serialas su komisijos nariu šiuo metu, kuris atvyksta vieną kartą, kitą kartą ir vis neturime mums pakankamai laiko, tai toks serialas man nelabai patinka ir ne vien tik tai man, manau, kad ponė pirmininkė taip pat e, nėra labai patenkinta dėl tokio elgesio, tačiau man atrodo, kad e, mūsų partneriai komisijos nariai e, e, turėtų rimtai atsižvelgti į parlamentą kaip instituciją ir į mūsų komitetą, kuris taip pat skirtas kontroliuoti jų veiklai. Ačiū kolegai Černieckui. Noriu pasakyti, kad mūsų laukia greitų laikų naujojo kandidato į komisijos narius klausimai, taigi turėsime galimybę su juo aptarti šiuos ir daugelį kitų aspektų ir galėsime pasinaudoti tą progą. Steiksiu žodį kolegijai Ojalai, prašau Ines. También, digamos, siguiendo la misma, la misma tónica, realmente me, me resulta sorprendente que. Norėjau tą pačią mintį išsakyti, daug maž e, stebina tai, kad komisijos narys e, taip tik atėjo ir dabar 22-23 ateis. Man atrodo, kad pozityvę gaidą buvo galima viską čia kaip ir užbaigti, bet tikiuosi, kad tada galėsime tiesiog išsakyti jam klausimus, kuriuos norėtumėm užduoti. norėjome išklausyti jo nuomonės e, dėl šio klausimo prieš jam išeinant. Tikrai nelabai džiaugiuosi šią situaciją. Hazavama. Thank you, Chair. <clears throat> Let me just, for the sake of having it in. Pana Sarvama, aš irgi dėl protokolo norėčiau pasakyti tai, ką kolegos tik išsakė. Esame čia ne tam, kad kontroliuotumėm komisijos narių tvarkaraštį, tačiau būčiau norėjęs iš jo pusės pamatyti kiek daugiau lankstumo šio klausimo, nes tas mūsų aptariamas klausimas yra nepaprastai svarbus. Ačiū. Aš taip pat labai apgalėstauju, juolab, kad e, man buvo pranešta, kad bent jau 15 minučių komisijos narys su mumis e, pasiliks ir manau, kad turėtume palaikyti kolegės Sender e, pasiūlymą jau iš anksto parengti klausimus komisijos narių. Sustikimas vyks rugsėjo 23 dieną, o ne 22 dieną, tačiau kita vertus malonu konstatuoti, kad komisijos narys, kurio kadencija baigsis su šios komisijos kadencija, nebus protesta, vis tik tai turi labai daug darbų dar iki paskutinės dienos. Na, ir dabar noriu padėkoti kitiems mūsų prelegentams, kurie laukia galimybės pasisakyti ir suteiksiu žodį ponai von Regenbush, dėkodama jam už atvykimą. Kaip jūs gerai žinote, Olafas turi mm, svarbius įgaliojimus, mm, pats mm, gali įtakoti asmenų karjerą ir iš tikrųjų Olafas um, dirba pagrindinių teisių gynimo srityje ir uh, Mm, iš tikrųjų, ar tai būtų ES valstybės tarnybos teismas, ar tai būtų ES teismas, šiuo atveju Olafas irgi mm, dirba kaip pagrindinių teisų gynėjas, asmens privataus gyvenimo gynėjas, taigi tai svarbus įgaliojimai. Uh, Labai džiaugiuosi, kad biudžeto kontrolės komitetas suteikė galimybę man pasisakyti. Aš tiesa pasisakau ne mm, teismo vardu, o asmeniškai dėl to pasiūlymo, kurį Europos komisija nesiniai pateikė ir kurio tikslas, ką reikia ir pasveikinti, apginti, yra apginti asmenys, kuomet yra vykdomi Olafo tyrimai. Mm, galima prisiminti 99 metų galbūt mm, teismo teisės aktų leidėjų išsakytą susirūpinimą dėl Olafo e, nepriklausomumo ir visų garantijų, kai eina kalba apie tyrimus e, dėl asmenų veiklos. Čia Olafas tikrai labai laikosi tų nuostatų ir aišku reikia pasakyti, kad kai eina kalba apie Olafo kontrolę, būtina ją užtikrinti, įsitikinant, ar tikrai Olafas laikosi pagrindinių teisių. 99 metų reglamente to nebuvo dar įtraukta, dabar Olafo reglamente yra devintas punktas, kur būtent konkrečiai apie tai yra kalbama ir komisijos narys kalbėjo apie tas teises, apie tos pareigas, nešališkumas, e, nekaltumo prezumcija, teisė gauti informaciją, teisė gauti prieigą prie surinktų duomenų ir taip toliau. Taigi reikia remtis, aišku, aišku, pagrindinių teisų hartijos nuostatomis, ypač 7-8 straipsnių nuostatomis, kur yra išsakytos garantijos um, asmens gyvenimo privatumo, domenų apsaugos, um, taip pat geros administracijos straipsnis, kur irgi yra teisė gauti informaciją. Um, apie visus duomenys, gauti informaciją ir prieigą prie surinktų duomenų. Ir čia vėlgi prisiminčiau 48 e, hartijos straipsnį dėl duomenų apsaugos. Ir Lisabono sutartis e, numatė, kad hartija turėtų vienodą teisinę galę kaip ir e, Lisabono sutartis. Taigi visą tai galioja ir jurisprudencijoje visą tai yra įtraukta kaip juridinis principas. Dabar esminis klausimas dėl šio dabar svarstama klausimo yra, žinoma, pagrindinių teisių gynimo efektyvumas. Vienas dalykas yra pripažinti, kad tos pagrindinės teisės egzistuoja, bet kitas dalykas yra užtikrinti, kad realiai tos tų teisių yra laikomos priežiūros komitetas, kas yra numatyta LULFO reglamento 15 straipsnį, vykdo visą reikalingą kontrolę, administracinę kontrolę ir man atrodo, kad ES teismo viename iš sprendimų yra pasakyta, kad būtent jo tikslas yra ginti asmenų teises, kai Olafas vykdo tyrimus, tačiau um, reikia taip pat pripažinti tai, kad um, priežiūros komiteto vykdoma kontrolė yra tokia kontrolė, kuria vykdoma ex post. Tai yra po to, pateikiant nuomonės Olafo generalinio direktoriaus, pateikiant rekomendacijas, pateikiant veiklos ataskaitas. Tai aiškiai reikia pasakyti, kad um, tikrai um, tie veiksmai neįtakoja Olafo tyrimo eigos. Taigi tai yra sprendimai ekspos. Ir man atrodo, kad dabar pateikto pasiūlymo tikslas e, e, e, Tai yra, kas yra svarbu, dėl to tai yra tai, kad yra numatoma kontrolė eigoje kai Olafas vykdo tyrimą tuo metu, tai yra labai svarbu žingsnis į priekį, galvojant apie šį klausimą reikia prisiminti tai, kad eina kalba ne vien tik tai apie tai, kad mm, kontrolierius turės galimybę analizuoti skundus, mm, E, tai garantuos asmenėms, suteiks profesionalės garantijas, bet taip pat mm, institucijų narių biurus Olafas turės galimybę tirti. Galbūt tai atrodytų riboti pakeitimai, bet tačiau panalizuokime. Tai štai tie, tos dvi sritis. Visų pirma, skundų analizavimas, Tai kai, kai eina kalba apie tos asmenys, kurios paliečia Olafo tyrimai. E, visų pirma, aišku, čia reikia pasakyti, kad kontrolieriaus įgaliojimai yra išplėčiami gana įdomiai. Aš norėčiau išgirsti, aišku, paaiškinimus, kodėl yra apsiribuojama tik tai 9 straipsnio garantijomis. E, tų garantijų gan ir nemažai, bet vis tik tai reikia paminėti dar ir tas teisės, kurios numatytos dešimtame straipsnė, pavyzdžiui, e, teisė į asmenio gyvenimo gerbimą, asmens duomenų saugojimą, konfidencialumą. Kodėl yra apsiribuojama tik devintų straipsnių? Taip pat yra tie terminai, pagristi terminai, tai visą tai, ką, ką administracija turi vykdyti, Olafas taip pat. Toliau tikslesnės garantijos, tokios tiksliau apibrieštos 2013 metų spalio dokumentą priminčiau. Tai kodėl apsiribojama, kodėl to tie mm, kontrolierius įgaliojimai yra ribojami, kod, e, nors jo funkcija yra e, tik tai apribota 9 tik tai Olafo reglamento 9 straipsnių. Toliau, reikia konstatuoti, kad kontrolierius neturės um, įga, e, galios primesti savo sprendimus, tai yra jos sprendimai nebus privalomi. Čia vėlgi paminėčiau 9 bis straipsnį projekte. Pavyzdžiui, kad liudytojai pateiktų savo paaiškinimus, jei sutinka ir kontrolierius galės pateikti tik tai rekomendacijas, kurios bus skirtos Olafo generaliniam direktoriui kuris nebūtinai privalės laikytis kontrolierio suformuluotų rekomendacijų. Toliau 9 bis straipsnis, jis turės ar jis neprivalės pateikti pagrindinių paaiškinimų, kodėl nesilaiko. Jis turės prie tyrimo pateikti motivuotą paaiškinimą. Prie tyrimo išvadų pridėti motivuotą paaiškinimą dėl rekomendacijų laikymosi. Taigi kontrolieriaus įgaliojimai gana platus, tačiau ne visais atvejais jie bus pakankami, kad būtų galima tikrai užtikrinti visas procedūrinės garantijas ir jas įgyventi. Aš suprantu tam tikrą prasme komisijos poziciją, mm, jie mm, dvėjoja ir tikrai reikėtų kontrolierių suteikti tokius įgaliojimus, kurių būtų privalu laikytis. Uh, Mm, tai yra, mm, ar tikrai kontrolieriui reikia suteikti, gali priimti sprendimą, kurio privalėtų laikytis generalinis direktorius Olafo. Nes, aišku, gali kreiptis į teisėją. Teisėjas priima galutinį sprendimą ginčia dėl to, ar buvo laikomasi procedūrinių garantijų. Ir šis paskutinis pastebėjimas – Mm, man leidžia kelti klausimą dėl to ryšio, pavyzdžiui, tarp skundo, kuris būtų pateiktas kontrolieriui e, pagal 9b bis straipsnį ir galimų reikalavimų atlyginti ištaisyti žalą, kuris būtų teikiamas OLAF generaliniu direktoriui. Tai čia būtų 90, 90 bis straipsnis personalo taisyklių. Tai reiškia, kad kad norint sureaguoti į tą reikalavimą ištaisyti žalą, kuri padaryta darbuotojų, direktoriui teks laukti rekomendacijos iš kontrolieriaus. Atsižvelgiant į jurisprudenciją, visi tie reikalavimai taip pat, jeigu būtų tas reikalavimas atmestas ir visas skundas, turi būti teikiamas pagal tai, atit, es darbuotojų darbo tvarkos taisyklės. Ir tuomet e, juridinis poveikis jau bū, turėtų privalomą poveikį. Tačiau pagal uh, jurisprudenciją uh, kuri yra gan ribota ir kintanti, mm, kai eina kalba apie OLAF tyrimo parengiamaisiais veiksmais. Tai reiškia, kad Mm, jie laikoma, kad tokios priemonės nekeičia atitinkamos interesuotos mens uh, situacijos. Kodėl? Todėl, kad jos yra sėtin, sėtinos tik tai su viena mm, institucija ir tuomet e, valstybės narės teisinė ar administracinė e, institucija privalo priimti galutinį sprendimą dėl to, ką Olafas nustatė. Ir tai jau tada pakeičia suinteresuotos mens padėtį. O Tyrimo metu paprastai laikoma, kad um, visos tos priemonės, kurias vykdo tyrinti institucija, nepadaro neigiamo poveikio suinteresuotam asmeniui, kad pakeistų jo situa juridinę situaciją. Taigi štai koks yra ryšys tarp to skundo, kuris būtų pateiktas um, tyrimo eigoje ir 90 straipsnio bis dalies E, tai yra tos tyrimo priemonės, kurios, e, kurias vykdys Olafas tyrimo eigoje, kurios bus laikomas tik tai parengiamosiomis priemonėmis, kurios nekeistų sunčiuotos mens juridinės situacijos. Kai nekalba apie tyrimo e, pradėjimą, galutinę išvadą, sprendimą užbaigti, uždaryti tyrimą, sprendimą neinformuoti ar informuoti atininkamą asmenį apie tyrimą mm, kas trukdytų asmeniui pateikti skundą ir panašiai ar a, informacijos, kuri e, gautas surinkta per tyrimą perdavimą valstybės narės administracinėms institucijoms, a, ypač kai na kalba apie sprendimą atitinkamos, apie atitinkamos informacijos perdavimą administracinėms institucijams valstybėms narėms. Visų pirma, pavyzdžiui, jeigu suinteresuotas asmo buvo išklausytas ir paskui mm, Sąjungos teismas nusprendžia anuliuoti sprendimą, tai tos priemonės yra laikomos parengiamosiamis priemonėmis. Tada kyla klausimas, ar Atsižvelgiant e, į 47 straipsnį Hartijos, nereikėtų e, peržiūrėti štai šių nuostatų e, jurisprudencijoje. Mm, pavyzdžiui, dėl ataskaitos pateikimo. Prieš priimant sprendimą, kuris gali neigiamai paveikti atitinkamo asmens padėtį. Pagal apibrėžimą at ataskaitos pateikimas e, turi įvykti prieš galutinio sprendimo prieimimą. E, jeigu per nelyg griežtos yra teismo taisyklės, tai tuomet e, to, to, tas ataskaitos pateikimas nebetenka prasmės. Pavyzdžiui, jeigu paskui administ... valstybės narės administracinės tarnybos a, nori nuspręsti ar pradėti savo tyrimą. Aišku, kitas dalykas yra, kai eina kalba apie žalos atlyginimą kuomet yra veiksmai, kurie padarė žalos asmeniui, kai nekalba apie žalos atlyginimą. Ir mm, byla tuo klausimu lab, dažnai situacija būna jau labai toli pasistumėjusi to asmens atveju. Tai čia tikrai, galvojant apie visus šitos elementus, atrodytų, kad tikrai vertėtų išsamiau paanalizuoti tuos, tą pasiūlymą, ypač dėl tų veiksmų, kas padaro um, neigiamą poveikį asmeniui ir kokie būtų um, teismo sprendimai, ypač turint omenyje Hartijos 47 straipsnį ir Lisabono sutarties įsigaliojimą uh, dėl to, kas turi būti padaryta iki teisėjų priimant galutinį sprendimą. Dabar pereičiau prie šio pasiūlymo antros dalies. Čia gal nedaug ką galėčiau pridurti e, dėl e, institucijų narių e, darbo vietos tyrimo ar analizės apžiūros. Aš sakyčiau, kad čia tos pačios teisės taikomos ir darbuotojams ir pareigūnams. Dabar ypač dėl pasiūlymo 11 punkto, tai reikėtų būtent kalbėti apie narių ypatingą statutą. Tai, kad jiem yra suteikiamos kiek kitokios specifinės garantijos, pavyzdžiui, dėl galimybės peržiūrėti jų dokumentus ir taip toliau. Tai aš čia kalbėčiau apie tas procedūrinės garantijas, kurios čia yra numatytos ir sakyčiau, kad pavyzdžiui, narių artimiausi darbuotojai labai dažnai turi tuos pačius dokumentus, kurie yra jautrus, gali būti konfidencialūs. Taigi, jeigu eina kalba apie mm, institucijų narių biurų apžiūrą, tai tos nuostatos turėtų būti taikomos ir jų artimiausių darbuotojų kabinetų apžiūrą taip pat. Ir kai nekalba apie, pavyzdžiui, mm, leidimo suteikimą, iš, paminėčiau 163 straipsnį, pavyzdžiui, ir lokustandį nuostatą. OLAF e, siejamas administracinių būdų su, pavyzdžiui, ta institucija, kas tada vyksta, su skundais ar su leidimais, pavyzdžiui, leidimo išdavimais. Jeigu, pavyzdžiui, Olafas nepatenkintas kontrolieriaus e, pasiūlymu, kas tada kontrolieriaus sprendimas e, turėtų būti galutinis, nes aš nežinau, kaip tada būtų su skundų, jeigu skundas būtų teikiamas prieš kontrolieriaus veiksmus, ar skundas būtų teikiamas prieš Olafo veiksmus, jų kontrolierius yra Olafo dalis. Tai, tai kaip ir yra tas pats. Ir dabar, pirmininkė, pabaigai aš norėčiau dar kartą padėkoti Jums už kvietimą atvykti į šį posėdį. Iš tikrųjų, tai Aš visuomet, aš, aš mielai sakyčiau jūsų klausimus, nes galbūt čia taip trumpai tik tai peržvelgiau šį pasiūlymą. Buš. Ačiū, ponai Van Rappenbuš. Jei teisingai jūs supratau, tai e, dabartinėme etape mes e, pateikdami šį pasiūlymą dar daugiau problemų sukūrėme, negu jų išsprendžiame. E, nepaisant to, konstatuojame, kad e, problemas spręsti reikia. Tačiau visuomet sugrįžtama prie to paties e, atspirties taško, kad vyk, vykdant atitinkamus tyrimus yra priimami sprendimai, kurie neturėtų būti priimami, tačiau de facto yra sukūriamas tokios aplinkybės, kurios gali pakankamai karšiai atsiliepti tyrimo objektams. Taigi galbūt e, būtų e, dabar geriau užduoti klausimus, e, jei tokių būtų iš karto, o nelaukti kitų sustikimų. Ar būtų pagėdaujančių paklausti Bartstas ir po to Ines, prašau. Bartas šiandien mandagus yra, tai Ines pirmoji galės paklausti. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti ponui Fanarėpin e, Biš už jo įdomias mintis vertinant šį pasiūlymą. Aš nenorėčiau jo vertinti taip neigiamai, pirmiausia, jo turinio, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį kai kurios aspektus dėl to, kad manau, jog dabar turime gal, galimybę užduoti esminius, esminės svarbos klausimus apie tai, Ar Olafas įgaudamas vis daugiau galių ir užduočių ar sugebės Olafas su jomis susidoroti ir Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimai tą taip pat parodo. E, kad kartais kyla žala dėl Olfo veiklos ir tyrimo subjektams. Taigi keletas e, dabar e, minčių apie tai, ką minėjo ir tarnautojų teismo pirmininkas. Norėčiau paklausti kaip remdamasi savo patirtimi jūs e, įsivaizduotumėte, galimybę spręsti šios probleminius klausimus galbūt e, Europos e, prokuroras galėtų nuo pat pirmų savo veiklos dienų e, dėti pastangų, kad būtų galima apsaugoti asmenų, kur atžvilgių vykdomas tyrimas teisės. Tačiau vertinant iš ES varpinės mes labai daug neigiamų formuluočių girdime. Taigi ant kortos čia pastatyta nemažai Pirmiausiai turiu omenyje tuos asmenys, kuriems e, kartais pateikiami kaltinimai nelabai daug ką bendro su jais turintis. Aš galbūt šį laikotarpį pavadinčiau perinamojo laikotarpiu ir e, norėčiau paklausti, ar ES prokuroras čia galėtų nešti savo svarų indėlį šių problemų sprendimą ir galbūt mes patys dar galėtume labiau pasistengti. Ačiū už Jūsų atsakymą, Barstas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pritarti kolegės Ajala Sender mintims. Šiuo metu mes tikrai dar. Uh, Esame paieškų laikotarpyje, gavome tik tai dokumento projektą, vyko pirmasis e, svarstymas, ponas Van Rappenbiš pateikė įdomių minčių, dėl kurių kyla nemažai klausimų ir aš tikrai nelabai entuziastingai vertinu šį pasiūlymą, kadangi klausimų man kyla labai daug, be kita ko, ir dėl e, tarpusavio santykių tarp priežiūros komiteto ir e, e, kontrolieriaus ar e, priežos komitetas gali sikišti vykstančius tyrimus, tačiau antra vertus, jeigu priežos komitetas pateikia tam tikrą nuomonę ar vertinimą, Olafo generalinis direktorius gali paprasčiausiai nekreipti jokio dėmesio, taigi tas santykis tarp e, OLFA generalinio direktoriaus ir priežiūros komiteto, kuomet e, tarpusavio santykiai tarp jų yra labai įtempti ir mes e, tą pastebėjome, numatome per pastaruosius metus, kuomet vyksta tam, tam tikras pingpongas laiškų, skundų mūsų adresų, kuriuos gauname tiek iš priežiūros komiteto, tiek iš e, Olafo generalinio e, sekretoriaus ir visą tai mes, e, visus šios skundus mes turime įvertinti, ištirpti ir klausimas, ar tie mūsų tyrimai kam nors yra naudingi, ar problemos dėl to yra kaip nors sprendžiamus ir dėl to aš tikiuosi, kad kitą savaitę komisijos narys, kuris atvyks mums įstikti, atsakys mums iš šios klausimus. Ponas Van Rapin bus e, minėjo devintąjį straipsnį, tai yra vienas dalykas, kitas dalykas, kodėl dešimtasis straipsnis e, nėra įtrauktas. Galbūt uh, mes turėtume su koordinatoriais jūs sudaryti tam tikrą klausimų sąrašą ir pateikti komisijos narių tam, kad iš tiesų galėtume kokybiškai pasikeisti nuomonėmis šio klausimu rugsėjo 23 dieną. Ir taip pat prašyčiau pono Panrapėm bus atsakyti į paskutinį pono Sajalas Sender klausimą, nes jis tikrai uh, yra pakankamai įdomus. Ačiū kolegai, dabar ponai pirmininkui žodis. Je, je regrette que mon intervention ait pu être considérée comme une. Euh, Apgailestauju, kad gal mano pasisakymas laikomas labai neigiamu, neigiamai nusiteikiusiu prieš šį pasiūlymą. Ne, ne, ne, priešingai noriu patikslinti, kad tikrai manau, kad tai labai svarbus žingsnis į priekį, galvojant apie procedūrinės garantijas, um, ypač tyrimo eigoje. Um, prieš pasadant tai priežios komiteto veiksmam, kurie jau yra po tyrimo. Taigi aš tik noriu pasakyti, kad tik tai tie, kad dėja kontrolierius te turės rekomendacinės galios, tik tai sprendimus, tik rekomendacijas galės pateikti generaliniam direktoriui Olafo. Ir kas mane labiausiai neramina yra tai, kad. Mm, kuomet yra kuomet būtų, tarkim, pavyzdžiui, nuomonių skirtumas tarp generalinio direktoriaus ir kontrolieriaus, tai kokias tada realiai turės galimybės suinteresuoti asmenys. Nes, pavyzdžiui, E, atsižvelgiant į jurisprudenciją, pavyzdžiui, Olafo tyrimo priemonės yra laikomas parengiamosiomis priemonėmis. Tai reiškia, kad suinteresuotas asmuo turės laukti iki visa procedūra pasibaigs, e, e, iki bus priimti sprendimai ir galiausiai, pavyzdžiui, galbūt nacionalinės institucijos imsis kažkokiu tai veiksmu ir tik tuomet tas suinteresuotas asmuo galės apskūsti um, tuos tyrimo solidarumo veiksmus su Olafo, pasinaudodamas išimti, išimties teisės teise būtent atbulinė data turės skūsti viską. O šiuo atveju čia sprendimas būtų būtent e, aiškiai nurodyti galimybę atsijėti generalinio direktoriaus sprendimą nuo rekomendacijos šios ir e, sudaryti galimybę apskūsti tai, kad e, paskui teisėjas galėtų priimti galtinį sprendimą, ar, ar, ar buvo laikomasi, ar nebuvo laikomasi procedūrinių garantijų. Mm, čia kalbėčiau būtent apie gynybos e, teisės. Tai čia aš tiesiog tokį pasiūlymą jums pateikiau ir, ir kad jūs galėtumėte jį panalizuoti tiesiog. Norėčiau taip pat du konkrečius klausimus užduoti. Ar būtų naudinga, e, jeigu tyrimo subjektai gautų prieigą prie Olafo atliekamo tyrimo medžiagos ir galėtų apskūsti atitinkamas Olafo ataskaitas e, tarnautojų teismui arba teisingumo teismui. Ačiū. À l'heure actuelle, en règle générale. Šiuo metu paprastai, kaip taisyklė, kuomet pateikiamas skundas apskundžiant galutinį e, darbuotojų teismo sprendimą, aš nekalbu apie Olafą, čia čia viskas yra aišku. Aišku, reikia laikytis kai kurių duomenų konfidencialumo reikalavimo, bet tačiau tai jau yra tokie šalutiniai dalykai. Tačiau klausimas yra štai koks, kuomet tyrimas yra įgoje, kai jis yra vykdomas, ar suinteresuotas asmuo, kuris teigia, kad pavyzdžiui jis tapo auka dėl to, kad pagrindinių teisių buvo nesilaikoma jo, pavyzdžiui, 9 ar 10 hartijos straipsnio ar Olofo reglamento, tai ar tuo e-, tame etame tas suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teisėją pareikalau pateikti visų pirma, aišku, skundą dėl to, kad e, jo kaip darbuotojo teisės buvo pažeistos, kad ar jis galit kreiptis į teisingumo teismo teisėją jau toje eigoje, pavyzdžiui, kad nebūtų padaryta labai didelė žalos, kurios nebebūtų įmanoma atitaisyti būtent tyrimo eigoje. Šiuo metu tai labai sudėtinga padaryti. Uh, Mm, ir čia būtų galima taip išspręsti tą problemą. Reglamente aiškiai pasakyti, kad turi būti atsėti tie du dalykai. Tai yra generalinio direktorius galutinis sprendimas e, nuo e, kontrolieriaus rekomendacijos Ir tuomet būtų viskas aišku, kad tuomet į tuos sprendimus būtų galima apskūsti teisėjui ir kelti bylą dėl to. Nereikėtų laukti iki visas tas procesas pasibaigs, kas gali būti labai ilgas laikotarpis. Vielen Dank. Labai ačiū už Jūsų atsakymus. Norėčiau tęsti mūsų darbo atvarkės svarstymą ir suteikti žodį priežiūros komiteto pirmininkui, ponui Denolfui, kad jis taip pat pateiktų savo vertinimą šio klausimo ir atsakytų į klausimą, kaip priežiūros komitetas yra, ar buvo įtrauktas e, į reglamento rengimą nes e, komisijos poveikio vertinimo išvadose teigiamasi, Teigiama, kad priežiūros komiteto vadovas buvo susitikęs su Olafo generaliniu direktoriumi ir buvo atsižvelgta į priežiūros komiteto nuomonę. Dėkoju, kad atvykote, taip pat ir kitiems komiteto nariams. Noriu padėkoti už atvykimą ir suteikiu dabar jums žodį. Uh, Pirmininkė, gerbėjai nariai, pirmiausia, priežiūros komitetos norėtų padėkoti už kvietimą į šį posėdį. Kai dėl jūsų klausimo, tai aš atsakysiu, atsakysiu iš anksto. Buvo neformalūs e, kontaktai, tačiau mes nebuvome oficialiai kviečiami dalyvauti rengiant šį pasiūlymą. Visi čia susirinkome pas, e, pasidalyti atsakomybę, užtikrinant, kad Olafas vykdytų tyrimus nepriklausomai, teisėtai ir veiksmingai. Priešios komitetas jaučia atsakomybę už šios dalykus ir taip pat atsakomybę už tai, kad būtų, jūs būtumėte teisingai informuoti apie tai, kaip Olafas vykdo savo tyrimo funkcijas. Pirmiausia, bazinis klausimas. Ar Olafas tyria nepriklausomai ir laikosi įstatymų? Kaip komiteto priežiūrinčio Olafą narys, kitų narių vardu galiu aiškiai jums atsakyti, mes nežinome. Olafas sako taip, tačiau mes neturime būdų tai patikrinti. Paaiškinsiu kodėl. Priežiūros komitetas turi užduoti stebėti Olafo darbą, tačiau mes neturime veiksmingų priemonių tai daryti. Priežiūra, kaip laikomis e, pagrindinės teisės ir procesinės garantijos, turi viršyti tas teisės, kur tiesiog formuoti asmenį. Mes turime atsižvelgti nešališkumą, interesų konflikto nebuvimą ar tyrimų trukmę. Tyrimo trukmė, kuri nepateisina, nebūtinai pateisinama e, bylos sudėtingumo, turi, gali turėti įtakos e, asmens teisėms. Gali būti sunku rasti tam tikrus įrodymus. Tyriamoji funkcija vykdoma per atskirus e, tyrimus atrankos būdu, remiantis e, rekomendacijomis ir tolomis tais veiksmais. Todėl veiksmingas e, tyrimo veiksmų sekimas reikalauja, kad komitetas gautų visus reikiamus dokumentus, ypač išsames bylų, išsames bylų dokumentus. Dabar mes turime du dvi priemonės. Tai yra informacija, kurią turi teikti Olafas privaloma tvarka ir antra galimybė mums e, gauti Olafo bylų dokumentus. Pirmoji funkcija, pirmoji, pirmasis būdas nėra susijęs su procesinių garantijų užtikrinimu, antras būdas nėra veiksmingas. Dar paaiškinsiu. Pirmiausia, dėl informacijos, kurią Olafas teikia. Viena vertus, 15 straipsnio pirmoji dalis numato, kad priežiūros komiteto vaidmuo yra stebėti įvykius, to, tai kaip, kaip taikomos procesinės garantijos ir kokia yra tyrimų trukmė pagal informaciją, kurią teikia generalinis direktorius pagal 7 straipsnio 8 dalį. Tačiau tas e, straipsnis, ta dalis kalba tik tai apie 12 metų ataskaitas, kur nėra jokios informacijos apie procesinių garantijų taikymą. Kita vertus, 17 straipsnio 5 dalis įpareigoja generalinį direktorių informuoti priežiūros komitetą periodiškai apie bylas, kuomet generalinio direktoriaus rekomendacijų nebuvo laikomasi ir B apie bylas, kur informacija buvo perduota e, valstybių narių institucijoms ir apie bylas, kurios trunka ilgiau negu 12 mėnesių. Praktikoje tokia informacija yra tiesiog bylų sąrašas be jokios informacijos apie tai, kaip Olafas taiko procesinės garantijas ir nepatikėme jokio garantiją apie bylų esmę. Priežiūros komitetas gali gauti tą informaciją paprašydamas, kaip numatyta sustarime dėl darbo, tačiau generalinis direktorius gali atsisakyti pateikti šią informaciją, pavyzdžiui, remdamasis duomenų apsaugos ar konfidencialumo argumentais. Ir tuomet priežiūros komitetas pastebi, e, kaip skiriasi ta informacija, kokia, kaip ją teikė Alofas iki 12 metų. Kadangi nuo 12 metų e, mes sudarėme su sunkumais gaudami nesatistinę informaciją, informaciją apie atskiras sritis. Be to, tas pats 17 straipsnis, jo penktoji dalis, numato, kad generalinis direktorius priežios komitetą periodiškai informuoja apie biuro veiklą ir e, e, tyriamosios funkcijos vykdymą, tačiau ši nuostata yra gana plati ir nekalba konkrečiai apie procesinių garantijų taikymą, nei nėra tinkamas teisinis pagrindas įpareigoti generalinį direktorių informuoti, teikti priežos komitetui reikiamus dokumentus. Todėl reglamentas neįpareigoja generalinio direktoriaus e, teikti priežos komitetui jokios informacijos dėl procesinių garantijų taikymo. Reglamentas tiesiogiai negarantuoja prieigos teisų e, nu, priežiūros komitetui gauti informaciją, kurio, e, kurios jai reikėtų vykdyti jo funkcijas. Todėl praktiškai priežas komitetas yra tiesiog e, tos institucijos, kurią turi prižiūrėti e, dispozicijoje. Toliau paaiškinsiu e, dėl prieigos prie Olafo bylų. Priešos komitetas gali gauti bylas paprašęs ir tik tai pateisinamose situacijose. Dabartinis teisėkuros pagrindas nenumato aiškiai, kad būtent prižiūrėtojas sprendžia, ar ta situacija pateisinama ar ne. Gal tai atrodo akivaizdu teisės akto rengėjams, nes Olafas anksčiau nepribojo prieigos prie bylų. Tačiau įsteigus e, šį komitetą nuo 12 metų kovo mėnesio, tai palaipsniui pasikeitė. Dabartinis Olafo generalinis direktorius tą aiškumą trūkumą interpretuoja tam, kad apribuotų priežiūros komiteto galimybę gauti informaciją. Priežiūros komitetas tikėjosi, kad darbo tvarkos sustarimai su generaliniu direktoriumi išspręs problemas. Tačiau, kaip pabrėžiau, kont sustikime Liepos 22 dieną, iki tol per pirmą pusmetį, nepaisant daugelio prašymų, priežiūros komitetas negavo ne vieno, ne vieno bylos dokumento. Mes manome, kad tik tai e, artėjant tam sustikimui su kont komitetu, generalinis direktorius mums pateikė kai kurias prašytas bylas. Ir tokiuose aplinkybėse priežios komitetas negali vykdyti veiksmingai savo funkcijų. Todėl komisijos teisėkuros pasiūlymas dėl procesinių garantijų yra gera ploga, proga išsiaiškinti tos klausimus, kuriuos ką tik apibūdinau. Komisija e, diagnozavo teisingai problemas, tačiau siūlomas sprendimas mums netrodo pats geriausias. Komisija siūlo įsteigti naują instituciją kontroliuoti Olafą, kurią paskirtų labai panašiai kaip ir e, priežios komitetas ir kuris kontroliuotų kai kurios Olafo tyrimų aspektus, kurie dabar yra kontroliuojami priežios komiteto. Mes nesuprantame, to paralizmo poreikio, tai reikštų, kad Olafas ir generalinis direktorius e, susilauktų dviejų priežos e, institucijų dėmesio. Mes galime abejoti dėl būtinybės e, įsteigti dar vieną priežiūros instituciją. Turėtų būti viena, vienas geras vidaus procesas Olafe, be to vienas išorės, viena išorės institucija prižiūrėti jį ir atitinkamas teismas spręsti dėl legalumo. Jeigu teisės aktų e, leidėjai nori sustiprinti Olafo priežiūrą, logiškiausia būtų stiprinti e, komiteto, kuris prižiūri Olafą dabar, e, kompetenciją. Tartunių mastų pripažinti principai ir praktika kontrolės srityje, geros administracijos principai remiantis parinių teisų hartiją ir ES steigimo startimus reikalauja aiškiai atskirti viena vertus e, e, vidaus patariamą kontrolę ir išorės kontrolę ir stebėseną. Tai yra skirtingi dalykai e, teisinė prasme. Priežiūros komiteto patirtis rodo, kad dabartinė jo pozicija turi būti patikslinta, ar tai yra išorės ar vidaus priežiūra. Mums tai yra labai svarbus klausimas. Jei dėl kokių nors priežasčių teisė teisės aktų rengėjai nepatenkinti priežos struktūra, logiška būtų pateikti dabartinį priežos komitetą, nauja įstaiga, bet tik viena įstaiga. Sukurti paralelinę e, priežiūros struktūrą, e, jų dviejų kompetencijas priverstų konfliktuoti, ar juos būtų greičiau e, papošaliukai. Tai menkiausias ir e, brangiausias sprendimas. Todėl priežiūros komitetas norėtų pasiūlyti tris konkrečius sprendimus, sprendžiant veiksmingos priežiūros e, problemą. Pirmiausia, komisijos siūloma stiprinti atitinkamų procesinių garantijų priežiūra per Olafo tyrimus turėtų būti iš principo priimtinas, tačiau jis turėtų būti įtrauktas į priežos komiteto užduotis ar bent jau reformuoti e, priežiūros komitetai į nepriklausomą kitokią struktūrą. Antra, prižiūrėtojų e, teisė gauti OLFA dokumentas turi būti užtikrinta. Išskirtiniais atvejais OLFAS galėtų atidėti tokių dokumentų pateikimą, tačiau tai turėtų pateisinti pats OLAFas, o ne patys e, prižiūrėtojai turėtų pateisinti prašymus gauti tą informaciją ir tuos dokumentus. Trečia, priežios komitetas kasdien dirba per sekretariatą, kurį sudaro teisininkai, ankstesni tyrėjai, kurie susipažinę su Olafo darbu. Tačiau jie yra priklausomi administracinę prasme nuo Olafo generalinio direktoriaus. Tinkamas sprendimas pagal reglamento 14 konstatuojamąją dalį e, reikalauja, kad nepriklausomumas turėtų būti užtikrintas kaip galima greičiau. Baigdamas noriu pabrėžti, kad Olafas turi galių, kurios yra būtinos kovoti su sučiavimu ir korupcija, tačiau šios galius, galios gali sužlugdyti karjerą, verslą, gyvenimą, todėl visų naudai ir Olafo naudai jis turi būti tinkamai prižiūrimas. Taip nėra dabar. Mes manome, kad e, reikia rekomenduoti dėmesį suteikti teisės aktų rengėjams spręsti šią problemą. Ačiū uždėmesį. Vielen Dank, wir haben es mit uh, wirklich einer. Ačiū, iš tiesų turime spręsti labai sudėtingas problemas ir kylančius klausimus vienreikmiškų atsakymų nėra. Noriu paklausti, ar komiteto nariai norėtų pareikšti savo nuomonę, pasiūlymų pateikti kritikos pažerti Derekas Von. Ačiū pirmininkė, kaip teisingai paminėjote, šis klausimas labai sudėtingas ir kadangi jis yra sudėtingas, turime elgtis labai apdairiai, jis presdami ateitie, manau, kad reikia pasirinkti tolygų požiūrį, priešingų atveju kils e, grėsmė, kad e, vienam reguliatoriui ar e, prižiūrėtojui prižiūrėti kursime kitą, trečią ir taip toliau. Kolegos, ypač iš e, tarnautojų teismo, minėjo aspektus susijusius su, su kontrolieriaus galimybėmis, teikti rekomendacijas, apskūsti sprendimus ir e, dėl šių rekomendacijų ir sprendimų privalomo pobūdžio ar ne, todėl labai svarbu, kad komisijos narys e, rūpjūčio 23 dieną su mumis šios aspektus aptartų. Pons Tanokas, taip ir aš manome, kad reikia užtikrinti visapusišką aiškumą, kad e, patvirtinus dabar teikiamus pasiūlymus nebūtų jūtų institucijos gale pernelyg sustiprinta. E, turime užtikrinti, kad procesinės garantijos būtų sustiprintos. Komisija to tarpu teigia, kad e, jos ir tarybos vertinimu kilo tam tikrų problemų dėl tų didėjančių jūsų galių. Ir buvo aiškiai pasakyta, kad kontrolierius tirtų atskirus individualius atvejus, o priežiūros komitetas turėtų kontroliuoti, ar Olafas iš esmės veikia tinkamai. Taigi mes dabar negalime e, pritarti arba nepritarti jūsų teiginiams ir pasiūlymams, reikia viską įsimiau aptarti tam, kad įsitikintumėte, ar tai, ką jūs sakote, E, iš tiesų yra teisinga ir kad šios procesinės garantijos, e, jeigu būtų patvirtintos, e, pernelyg nesustiprintų jūsų institucijos galių turimų. Ines žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Denolfui už jo mintis. Aš galbūt pagėdaučiau, kad e, diskusijų eigoje mes apie Olafą mes atskirtume e, atskiras temas vieną nuo kitos dėl tų darbinių susitarimų. Kokią formulę yra numatęs priežiūros komitetas, e, kad būtų užtikrintos procesinės garantijos asmenims juridiniams arba fiziniams, kurio atžvilgiu yra atliekamas tyrimas. E, kokių pajėgumų čia turi priežiūros komitetas siekdamas užtikrinti procesinės garantijas. Aš neturiu čia omenyje tik tai galimybę susipažinti su bylos medžiaga. Taip pat noriu paklausti, kokių veiksmų konkrečiai mėsi priežiūros komitetas, kad sustiprintų uh, asmenų, kur atžvilgiu atliekamas tyrimas procesinės e, garantijas. Mm, taip pat e, turiu pasakyti, kad Olfas mums yra atsiuntęs išsamios informacijos apie tai e, informacijos kuriuose pateikiama informacija ir atsakymai į priežiūros komiteto tam tikrus nusiskundimus. Nuo 2012 metų e, buvo pateikta nemažai paklausimų, kiek iš jų buvo susijęs su procesinių garantijų laikymosi užstiprinimu. Aš noriu pažiūrėti, kiek jums konkrečiai rūpi procesinės garantijos. Jūs kaip priežiūros institucija esate atsakingi už Olafo vykdomų tyrimų bešališkumo, neutralumo garantavimą. Mes įvertiname ir e, šias rytė pateiktus paklausimus. Jeigu būtų prasminga, kad Olafas tam tikrų funkcijų neatliktų, tam, kad po to nekiltų problemų su teisingumo teismu, Tai kilo klausimas, jeigu atliekant konkretų tyrimą kyla problemų dėl procesinių garantijų, kokių procedūrų jūs kaip priežiūros komitetas galėtumėte imtis, kad šias garantijas užtikrintumėte? užtikrintumėte. Aš kitą kartą suprantu jūsų pasvarsimus apie tai, kad e, kurti dar vieną papildomą priežiūros e, struktūrą, kuri dubliuotų priežiūros komiteto veiklą. Tačiau noriu išgirsti konkrečius jūsų pasiūlymus ir pasvarstymus apie tai, kaip būtų galima užtikrinti Olafo atliekamų vykdomų tyrimų bešališkumą ir e, siekiant padidinti Olafo kaip institucijos veiklos veiksmingumą. Ar buvote pateikę kokių pasiūlymų, apie kuriuos aš iki šiol nesu girdėjus, jeigu tokių yra, būtų įdomu, jeigu juos pristatytumėte. Think, uh... Mes arvame. Manau, kad mm, svarbiausia reikia sutelkti dėmesį į mm, tinkamą pusiausvyrą Čia norėčiau sugrįžti prie komisijos nario šiame tos e, pasisakymo. Jis sakė, kad e, kontrolieriaus funkcijos vaidmuo turi būti atskirtos nuo OLAF priežiūros komiteto. Tai yra komisijos pasiūlymas mė. Toliau, kai klausėmės priežiūros komiteto pirmininko, Visų pirma, turiu pasakyti, kad nesutinku su komisijos nariu dėl to esminio pastebėjimo, kad jis turi būti visiškai atskirtas, nes akivaizdu, kad mes tikriausiai galimai e, tik tai dar sukursime daugiau sumaišties dėl tos padėties e, sutinku su to, ką pasakė panas Denov, kad greičiausiai turėsime tik tai dar vieną sluoksnį ir dar painesnę situaciją. Tikrai tai nebus taip aišku kaip dabar. Visai netaip aišku, kaip reikėtų. Taigi, mano klausimas, pana Denovai, yra štai koks. Jei mm, padarysite tai, ką kas yra siūloma padaryti, kaip tada įtikinsite. Ir čia yra labai aiškus skirtumas. Aš mm, neprašau, kaip, nes ne, garantuoti nepriklausomumo, bet aš klausiu, kaip jūs įtikinsite tuos, kas naudojasi mm, tuo, kad yra nepriklausomumas nuo pirmo iki paskutinio argumento, nes aš kaip suprantu ir esame dabar įstrigę tame, mes kalbame metai iš metų būtent apie tai. Vieni sako, ne, ne, ne, reikia visiško nepriklausomumo, kiti sako, na, bet mm, turime nepriklausomumo, bet lygiai taip pat reikia užtikrinti, kad visų teisės būtų garantuotos. Taigi ir niekur mūsų tai neveda. E, tai gal priežios komiteto pirmininkė, aš jūs taip e, kaip ir paprovokuočiau, kad sureaguotumėt į tuos dar du dalykus, būtent dėl to integravimo į bendras struktūras ir prieigos prie dokumentų ir struktūrų nepriklausomumą. Dar konkrečiau noriu paklausti, kaip jūs įtikinsite, kad tikrai nepažeisime Olafą nepriklausomumo Jeigu turėsime vieną struktūrą, ai, turėsime išorės kontrolierių, kuris iš tikrųjų nebus jau toks iš tikrųjų išorės kontrolierius, bet bus integruotas į tai, kas yra viena bendra struktūra ir tos struktūros, aišku, visa esmė, visa širdis yra priežios komitetas. Taigi, kaip visas tas funkcijas sutelkti po vienu stogu ir mm, neskatinti tų tolesnių kaltinimų, kad vis tik tai mes pažeidžiame visų nepriklausomumą. Markus Piper. Ja, Kommissar Šemeta hat ja gesagt. Komisijos narys Šemeta kalbėjo apie tai, kad e, tam naujam kontrolieriui kažkas turėtų, turėtų atlyginimą mokėti, jis pats savo šį klausimą iškėlė ir ieškojo į atsakymą ir jo vertinimo. Atsakymas galėtų būti tik tai toks, kad atlyginimą naujajam kontrolieriui turėtų mokėti komisija. Tai reiškia, Olafas yra komisijos sudėdamoji dalis, kontrolierius komisijos pareigūnas taip pat, taigi mm, aš pratesdamas su Deriko Vaugano mintį noriu paklausti, kaip galima atskirti kontrolieriaus priežiūros įgaliojimus ir priežiūros komiteto kontrolės įgaliojimus. O ką reiškia tas teiginys, kad priežiūros komitetas turėtų kontroliuoti tik tai ar iš esmės Alfa savo veiklą tinkamai vykdo, o kontrolierius atskiros atvejus e, vertinti ir tirti. Man ši konstrukcija jau nuo pat pradžių atrodo e, nereikalinga, e, per daug sudėtinga. Aš manau, kad turėtume sustiprinti priežiūros komiteto įgaliojimus ir todėl komisijos pasiūlymai dėl griežtesnių e, E, procedūrinio aspektų galimybę susipažinti su tyrimų medžiaga yra padėti ant stalo, o konkretus priežiūros komiteto veiksmai e, siekiant gauti prieigą prie tyrimo medžiagos ir, gauti, mm, e, ir pateikti atitinkamus mm, įrodymus atvirkštinė tvarka, manau, mm, kad priežiūros komiteto pasiūlymai verti dėmesio ir noriu priminti, kad mes iki šiol pakankamai vaisingai bendrabiavome su šiuo priežiūros komitetu ir turėtume ir e, remdamiesi šio bendradarbiavimo patirtimi siekti sustiprinti jo galės ir įgaliojimus. E, e, taip pat manau, kad Europos parlamentas turėtų pamastyti apie tai, kaip stiprinant priežos komiteto galės arba įsteigiant e, naują kontrolieriaus pareigybę, turėtume stiprinti e, šias e, naujas priežiūros struktūras, kadangi mes esame tie, kurie turi prisijimti atitinkamą atsakomybę taip pat į išorę už institucijų veiklą. Taigi galbūt priežiūros komiteto pirmininkas taip pat galėtų į šį klausimą mums atsakyti. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau keletą pastabų dėl bendrosios struktūros. Mes dar nekalbėjome apie tai, kad e, komisijos pasiūlymų yra sprendžiamas vienas įsisinės klausimas dėl e, parlamento narių neliečiamybės. Antrajame straipsnėje Aš kai kalbam apie ES institucijų narius e, ir aš noriu paklausti dabar priežiūros komiteto atstovų, ar tos pačios priemonės galėtų būti taikomos praktikoje taip pat ir tarybos nariams, ar pavyzdžiui, Olaf atstovą galėtų konfiskuoti Angelos Merkel išmanųjį telefoną. <clears throat> Manau, kad šis klausimas tikrai vertintinas labai e, rimtai ir mes norėtume su to sutikti ir ar praktiškai būtų manome įgyvendinti tokias teisinės nuostatas. Jeigu mes norime patvirtinti teisės aktus, kurie niekada mm, neturės galimybės būti įgyvendintais arba pritaikytais, tai mes turime e, prisipažinti savo, kad sąmoningai tą darome ir daugiau apie tai nekalbėti. Taigi pirmas klausimas dėl praktinio E, patvirtinamų nuostatų įgyvendinimo. Ir antras klausimas yra e, susijęs e, su tuo, kad čia bandoma priboti Olafo reglamento nuostatomis generalinio direktoriaus įgaliojimus, jam tam tikrą prasme uždėti antrankius. Iki šiol visi tokie bandymai žlugdavo, o dabar komisija pati atitinkamus pasiūlymus dėl antrankių e, pateikia ir pirmą kartą komisija numato tam tikrą instituciją, kuri iš anksto galėtų nuspręsti, ar generalinis direktorius e, gali imtis tam tikrų veiksmų ar ne. Ir mano nuomonė tai jau būtų kišimasis į Olafo veiklos nepriklausomumą. Tas ex ante iš ankstinis vertinimas, mano nuomonė, tikrai yra labai rimtas dalykas. Pirmą kartą toks pasiūlymas yra pateikiamas ir nesu tikra dėl šio pasiūlymo naudingumo. Todėl buvo įdomu išklausyti pono Rapinbuš e, mintis e, dėl reglamento nuostatų ir jeigu jau e, ta priežiūros kontrolieriaus funkcija yra reikalinga, tai aš tikrai nemanau, kad jis turėtų būti e, komisijos pareigūnas, ar jis e, turėtų tapti e, tiesiog, audito rūmų ar Europos parlamento atstovų tam, kad būtų galima užtikrinti jo nepriklausomumą. Galbūt, būdamas parlamento atstovu, jis labai nepriklausomu netaptų, tačiau reikėtų pagalvoti apie tai, kad ta pareigybė iš tiesų būtų pati bešališkiausia ir visiškai nepriklausoma. Taigi šiam klausimui aš pris, suteikčiau pakankamai daug reikšmės ir būtų tikrai malonu išgirsti jūsų mintis ir pasvarstymus apie tai. Ponai Denolfai, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, jeigu leisite, norėčiau trumpai pakomentuoti kai kurios klausimus, o po to e, paprašysiu kolegas E, apie tai pakalbėti taip pat. Pirmiausia, pirmas klausimas, man atrodo, akivaizdus klausimas. Aš džiaugiuosi, kad jis buvo užduotas. Priežaros komitetas, remdamas savo pasiūlymus, ar jis nori su, sustiprinti savo kompetenciją, ar mano apie Olafo ir jo nepriklausomumo interesus. Man atrodo, atsakymas yra aiškus. Jau atsakymė į pirmiausia Mes esame savo valstybių narių ekspertai ir turime panaš funkcijų, kurios susijusios su priežiūra, auditavimu. Turime taip pat teisėjų, tyriejų. Aišku, kad mus, mes norime užtikrinti Olafo nepriklausomumą ir mūsų pasiūlymai ir skirti būtent tam. Mes sakėme, kad jeigu būtina, Mes mielai sutiktume, kad būtų įsteigta nauja struktūra ir mes būtume atleisti. Tai yra Europos ir Europos piliečių interesais. Mes būtent e, remdamasi tuo teikėme šį pasiūlymą. Antra, buvo užduotas klausimas apie tai, kaip mes galime pateisinti prašymą gauti bylas. Turime duomenų apsaugos e, biuro nuomonę, čia aiškiai sakome, kad mes aišku turime pateisinti prašymus gauti duomenis, bet ne generalinis direktorius turi spręsti e, tokio pat, pateisinamumo teisėtumą. Taip pat e, keliamas klausimas dėl atskirų bylų. Ar priežiūros komitetas toks, koks yra dabar, gali užsiminėti atskiromis bylomis, kalbame apie uždaras bylas, ne apie atviras bylas. Kaip sakiau, mes visi dirbame priežiūros rytyje ir jeigu prižiūrėdamas negali žiūrėti atskirų bylų, nematysi, ar visos individualios teisės ir procesai yra teisingai vykdomi. Taigi, iš tikrųjų, turime pasidomėti atskiromis bylomis, kad galėtume tinkamai vykdyti savo darbą, kaip daroma, kiek žinau, visose priežiūros tarnybose, kiek aš žinau. Tai yra tik tai keletas trumpų pastabų ir pirmiausia, norėčiau paprašyti kolegą iš dešinės, kuris yra Suomijos audito rūmų pirmininkas, buvo pirmininkas ir turi daugybę patirties šiose srityse taip pat. Gerbėjami nariai, labai trumpai apie šį sudėtingą klausimą. Tai yra balanso, pusiausvėros klausimą, kuris yra labai svarbus. Kalbant apie priežiūros komitetą, tai mes nesame suinteresuoti, kad gautume daugiau galių. Iš tiesų, pagal dabartinę situaciją, mūsų vaidmenį yra šiek tiek supainiotos atsakomybės linijos ir kontrolės linijos. Kartais mums kyla klausimas, būtų geriau, jeigu jūs e, mus e, panaikintumėte ar įsteigtumėte aiškesnę tarnybę dėl procesinių garantijų. Priežiūros komitetas pagal šį reglamentą turi sekti procesinių garantijų taikymą e, Olafo tyrimuose taip sakoma reglamente. Galime tai daryti remdamėsi pagal paprastas e, metinės ataskaitas, kurias teikia generalinis direktorius. Ir tuomet mes esame tarsi vidaus patarėjų valdyba. Jeigu mes esame tokie patarėjai, tai aiškumo ir atskaitomybės e, labui Olafo generalinis direktorius turėtų būti tokios patariamosios valdybos pirmininkas, o ne išorės asmuo. Taip pat vienas dalykas reglamente neaiškus, mes galėtume sekti procesinių garantijų taikymą, imdami tam tikras imtis atskirų bylų ir žiūrėti, kas vyksta tose bylos, bylose, ir turėtume prieigą prie atskirų e, bylų ribotos skaičiaus, ekspost būdu tai daryti dėl nepriklausomumo užtikrinimo. Iš pat pradžių Olafo istorijoje tai buvo kompromisas, tačiau priešios komitetas gali, jeigu pastebės kažką kas daroma negerai. Ir jei, e, pavyzdžiui, mamės veiksmų prieš komisiją, mes galėtume e, informuoti tarybą ir jūs parlamentą. Mes turime tik tai atskaitomybės ir patarimų partaramasis galės, kitų galių neturime, tai tai galima padaryti, tai aišku priklauso nuo mūsų galė, sugebėjimo teikti pastabas ir Olafo norų e, mesti iššūkį institucijai, kuriai jie tarnauja, tai yra komisijai. Dabar dėl šio pasiūlymo, kurį pateikė komisija. Labai gerai, kad komisija imasi spręsti procesinių garantijų klausimą. Mes tuo labai džiaugiamės. Yra naujų įdomių elementų šiame pasiūlyme, tačiau Labai daug kas šiame pasiūlyme yra būtent tai, ką mes aptarinėjome jau anksčiau. Iš esmės, tai yra senas vynas naujame butelyje. Ir svarbiausias klausimas, ką mes galime jums pasakyti teisės aktų leidėjui. Pirmasis patarimas iš trijų. Pirmiausia, turite rimtai pažiūrėti į E, veiksmingumą, kontrolės veiksmingumą, tyrimų veiksmingumą ir e, tinkamo balanso užtikrinimas tarp jų. Nemanome, kad kol kas šis pasiūlymas tokį balansą užtikrina, kad veiksmingai būtų vykdoma kontrolė ir tyrimai. Turi būti aiškus padalėjimas. Tai yra vidaus peržiūros e, ir patarimų generaliniam direktoriui ir išorės administratinės kontrolės, kuri galėtų būti tikrai vykdoma iš išorės ir jai priklausyti keli kontrolieriai, pavyzdžiui, procedūrinių garantijų ir kitus ryčių e, kontrolierius, tai nebūtų pats veiksmingiausias e, būdas e, iš, išlaidų prasme. Na ir po to E, trečia, gana ribotai, ko gero, suprantamos procesinės garantijos, nes klausimai yra gana platus. Teisė į gynybą, teisė į informaciją ir taip toliau. Ką būtų galima padaryti? Tai yra mūsų pamastymai pagristi mūsų apmastymais, mūsų patirtimi, o ne mūsų nuomonė pateikta raštu. E, remiantis mūsų liniją, tai turi būti aiškiai apibrieštas išorės priežiūros komiteto vaidmuo, struktūriškai jį būtų galima reformuoti ir e, procesinių garantijų kontrolė galėtų būti iš dalies nepriklausoma misija šio, šioje struktūroje. Ji turėtų turėti savo atskirą sekretariatą. Be to, kaip, kaip ir darbuotojų teismo atstovas minėjo, galima būtų stiprinti teisminę kontrolę. Pavyzdžiui, kai kurios Olafo generalinio direktoriaus e, veiksmus būtų galima apskūsti teisme tai išspręstų kai kurias iš šių problemų e, geriau negu iš ankstinių leidimų teikimas. Tai, tai geriau būtų galima ir užtikrinti generalinio direktoriaus nepriklausomumą. Na, čia yra neaiškumų, o tie neaiškumai reiškia, kad gali būti pavojus e, tam tinkamam balansui. Ketvirta, iš ankstiniai leidimai. Kažkas administratiškai priklausantis komisijai kaip institucijai būtų tas asmuo, tačiau tie leidimai taip pat būtų susijęs su tarybos, parlamento nariais, Europos centrinio banko nariais, teisingumo teismo nariais, audito rūmų nariais. Gana tokia administracinė įstaiga įgautų daug galių, lygiai greičiai Olafui ir kitoms institucijams. Apie tai reikėtų pagalvoti ir galbūt, galbūt e, reikėtų įsteigti e, pareigybę, kuri teiktų tiesiog administracinius patarimus, e, kurios būtų patikrinti teismuose. Taip gal būtų geriau. Europos tarybos e, narių klausimo. Eksoficija esu buvęs nuolatinių patarėjų Suomijos parlamento konstitucinėme komitete konstitucinė, šis komitetas yra panašus į Prancūzijos konstitucinę tarybą ir mes e, tame komitete kalbėjomės apie galimybę Olafui kreiptis į valstybės vadovą. Ir techniškai pagal Europos teisės aktus Angelos Merkel telefonas ar Aleksandro Stubo ar Donaldo Tusko telefonas galėtų būti konfiskuoti ir jų duomenys nukopijuoti. Tačiau E, nemanau, kad e, tai būtų, kad tai būtų galima daroma praktiškai, jeigu Olafo tyrėjai atvyktų į Bundes kanclerio biurą. Ir kalbant apie Europos institucijų funkcijas, tarybos vardus ar nulatinių atstovų komiteto narius, kuriems netaikomas nario e, konceptas. ar čia būtų, jiems čia būtų taikomi šie, šios nuostatos ar ne. Baigsiu, noriu paprašyti, kad užtikrintumėte vidinės e, patariamosios funkcijos ir išorės e, kontrolės funkcijas. Antra. Reikia sukurti labai aiškias struktūras, per kurią vykdoma išorės teisinė priežiūra teisminę priežiūrą. Toks būtų mūsų patarimas jums, parlamentui, jūs tai galite padaryti, kad padėtumėte mums kaip galima geriau. Ačiū. Labai ačiū, na bent jau komisijos narių kolegija pademonstravo, kad turi humoro jausmą pateikdama šį pasiūlymą. Dabar steiksiu žodį ponui Galėja iš e, audito rūmų. E, kadangi audito rūmai e, kontroliuoja e, Olafo veiksmų nepriklausomumo taip pat. Dėkoju šito kontrolės komitetui už galimybę dalyvauti keičiantis nuomonėmis tokiu svarbiu klausimu, išsakant auditorumų nuomonę. Su pirma paprašysiu jūsų kantrybės, analizuojant tuos klausimus, kurie jau taip iškalbingai buvo ankstesnių kalbėtojų aptarti. Nors, nes aš pabandysiu pažvelgti tuos klausimus iš kiek kitokio, gal požiūrio taško, akcentuodamas kiek kitas dalykus galbūt. Manau, kad šis posėdis tikrai vyksta laiku, nes tai turėtų būti išėties taškas tolesnėms diskusijoms ir pamastymams, kaip su stiprinti mm, procedūrinės garantijas tiems asmenims, kuriems yra taikomi Olafo tyrimai. E, kaip auditorumų pranešė šio klausimą, aš esu atsakingas už auditorumų e, nuomonių rengimą pagal sutarties 325 straipsnį, kuomet numatomi OLAF reglamento pakeitimai. Tačiau tie mm, ta nuomonė, kurią šiandien aš išreiškiu, yra mano ir ji niekaip nesusaisto audito rūmų, kai eina kalba apie būsimas nuomonė šio klausimu. Taigi aš sutelksiu dėmesį tik tai į tris dalykus. Visų pirma, norėčiau aptarti kai kuriuos pagrindinius principus, kurie yra reikalingi šiam pasiūlymui komentuoti. Antra, norėčiau prisiminti kai kuriuos auditorumų anksčiau padarytus pastebėjimus ir rekomendacijas, anksčiau, kai buvo vykdomos reformos. Ir trečia, norėčiau um, šiek tiek pakomentuoti kai kuriuos pastaruosius siūlomus pakeitimus, pateiktus, pakeitimus pateiktus nuo paskutinės reformos ir išiškinti kai kuriuos klausimus, kurie nėra aptarti šiame pasiūlyme. Taigi visų pirma, noriu pasakyti, kad audito rūmai skiria ypatingą dėmesį ES finansinių interesų apsaugai ir kovai su sukčiavimu, korupcija bei kita neteisėta veikla piliečių pasitikėjimas viešo sektoriaus institucijomis bei gera valdysena reikalauja tokio dėmesio. Tačiau, kad tai būtų įmanoma, reikia, kad Olafas būtų stiprus, efektyvus, turėtų visus įgaliojimus ir būtų pajėgus vykdyti savo funkcijas. Todėl visos reformos turi užtikrinti kad būtų išsaugota šitas stiprybė, sustiprinta tie įgaliojimai, kad nebūtų jiems pakengta. Antras tokio paties e, svarbumo pasėvėjimas iš mano pusės būtų tai, kad asmenų teisės yra labai svarbios. Taigi, nepaprastai svarbu yra užtikrinti tvirtas procedūrinės garantijas tiems asmenims, kuriems yra vykdami Olafo tyrimai. Uh, Šiandien um, tikrai vyksta tokios delikačios diskusijos, kaip pasiekti pusiausvyros tarp individo teisų apsaugos viena vertus ir kita vertus um, Olafo tvirtų tyrimo įgaliojimų išsaugojimo. Mano manimu, šie tikslai yra tarpusavėje labai glaužiai susiję ir turi būti analizuojami tuo pat metu, tikrai neatsėjant uh, vieno nuo kito ir neaukojant kažkurios pusės. Uh, Patirtis rodo, jog e, bet kokį pakrystą tyriamą į veiksmą gali e, labai neigiamai paveikti e, asmenų teisų nesilaikimas. Taigi labai svarbu, kad šis klausimas būtų sustiprintas Olafo veikloje, kai jis vykdo savo misijas, nes tikrai labai svarbu, kad asmenų teisės būtų visiškai gerbiamas, nes tai sustiprins Olafo įgaliojimus ir įvaizdį kaip ES institucijos, kuri visiškai laikosi įstatymą viršinybės principų. Bet tai taip pat labai svarbu ir um, norint užtikrinti, kad Olafo tyrimai būtų efektyvus. Taigi, uh, Aš mm, dabar perėčiau prie antro savo e, komentarų paketo ir pa, norėčiau pasakyti, kad mm, auditorumai yra pateikę tam tikrų pasiūlymų dėl procedūrinių garantijų sustiprinimo. Pavyzdžiui, 2011 m. Liepą auditorumai patvirtino nuomonę numeris 6 2011 dėl reformų, kurios buvo patvirtintos parlamento ir tarybos. Mm, 2013 mm, m. rugsėjo 11, tai yra maždaug prieš metus. Norėčiau prisiminti kai kurias pagrindinės mintis iš tos nuomonės, kurios yra vis dar aktualios. Visų pirma, tinkamas laikas, apie ką kalbėjo ir teismo pirmininkas. Čia labai svarbu kalbėti apie tai, kad yra mm, užtikrinama nepriklausoma mm, priežiūra ex post. Mm, tačiau nėra vykdomo tyrimo, nepriklausomos kontrolės tyrimo eigoje. Labai svarbu pasakyti, kad būtent tai auditorumai išryškino, kalbant apie Olafo tyrimų teisėtumą, kai yra vykdomi tie tyrimai. Reikia nepriklausomos kontrolės, kuri būtų nepriklausoma. Ir iš tikrųjų, čia turi būti peržiūra vykdoma nacionalinių ir es teismų ir Olafo priežios komiteto Europos ombudsmeno. Tačiau silpnoja pusė, kai kalbame apie tokią ekspos kontrolę, yra tai, kad uh, dažnai jau per vėlų yra ištaisyti kažką tai, ką Olafas daro, kad nebūtų klaidų tyrimo metu. Ir dažnai labai ilgas laikas praeina iki jau žinomi tyrimo rezultatai. Todėl labai ilgas yra tas laikas, kuomet yra netikrumas, neiškumas dėl to, kokia kuom baigsis tyrimas. Iš esmės yra mm, štai kas problema, kad žmonės nė, nėra informuojami apie tyrimus, kurie jos paliečia. Ir audito rūmai savo nuomonę išryškino tai, kad tuomet tokie asmenys e, ne, negali uh, pateikti savo pozicijos laiku Olafo tyrėjams, ypač kuomet tie atitinkami asmenys net nebuvo informuoti, kad dėl jų yra Olafo užvestas tyrimas. Uh, Čia, aišku, yra toks variantas, kuris numatytas Olafo reglamento 9 straipsnio 3 dalyje. In, variantas yra, kad atitinkamas asmo gali būti informuojamas apie tyrimą. Čia yra numatytos išimtis um, bendrai taisyklį, kad atitinkami asmenys gali mm, būti informuojami ir suteikiama galimybė jiems pateikti komentarus. Aišku, mm, yra tos išimtis e, tam tikros numatytos e, pagristais atvejais, e, kuomet reikia išsaugoti tyrimo konfidencialumą ar paskui mm, reikia kažkokiu atsižvelgti į kitus tyrimus, kurias galbūt veda nacionalinės teismų institucijos. Tačiau mes galvojame, kad būtent reikia, e, nėra to efektyvaus mechanizmo, kuris leistų e, eksantė patikrinti iš tikrųjų, ar yra ta, ta išimti jis taikoma teisingai e, ir neinformuojamas asmuo realiai teisingai. Čia reikia nepriklausomos priežos pareigūno ir auditorumai siūlė sukurti tokio peržiūros pareigūno funkciją. Toks um, peržiūros pareigūnas um, neturėtų būti skiriamas Olafo generalinio direktorius ir neturėtų būti pavaldus um, generaliniam direktoriui. Jis turi būti nepriklausomas nuo Olafo. Tuomet sustiprėtų to peržiūros proceso patikimumas ir pasitikėjimas tuo procesu. Toks peržiūros pareigūnas mm, turėtų teikti ir privalomas nuomonės atitinkamas mens prašymų, bet taip pat turėtų turėti įgaliojimą um, e, savo nuomonę pateikti bet kokiu atveju, kuomet Olafas numato pavyzdžiui, perduoti informaciją nacionalinėms teismų institucijoms ar tokiais atvejais, kuomet e, tyrimai a, e, a, e, trunka ilgiau nei dviejus metus ir a, tuo tikslu peržiūros pareigūnas turėtų turėti visišką prieigą prie Olafo atitinkamų bylų ir turėtų savo nuomonę pateikti tiek generaliniam direktoriui, tiek priežiūros komitetui. Tačiau 2013 metų Olafo reforma reglamento reformoje į tokius auditorumų pasiūlymus nebuvo atsižvelgta. Na ir galiausiai perinu prie paskutinio savo komentarų paketo. Čia aš kalbėčiau apie įvairius pasikeitimus, kurie, galėtų, kurie būtų skirti um, sureaguoti į auditorumą kitą susirūpinimą 2011 metų nuomonėje ar um, neseniai komisijos pateiktus pasiūlymus 2014 birželį irgi dėl to paties lausmo. Aš čia. Um, Mm, kalbėčiau apie tai, ką reikėtų, man atrodo, prisiminti. Jūs tikriausiai atsimenate visų pirma, es teisės aktų leidėjas turėjo ketinimą sustikrinti procedūrinės garantijas taikomas Olafui vykdant tyrimus. Visų pirma, į reglamentą įtraukiant detalės nuostatas dėl pačių procedūrinių garantijų ir antra, um, tas procedūrinės garantijas įgyvendinant uh, ir užtikrinant jų įgyvendinimą per sistemingą peržiūros procedūrą. Todėl 2013 metų mm, peržiūrėtame reglamente, devintame straipsnėje, kaip e, komisijos narys Remeta ir pasakė šiandien, e, yra numatyta visa eilė procedūrinių garantijų. Yra numat, nurodytos, pavyzdžiui, tam tikros pagrindinės teisės, pavyzdžiui, teisė į nešališką um, traktavimą, um, nekaltumo prezumcijos principą laikymasis teisė, nekriminuoti savęs teisė, gauti pagalbą teisė, gauti informaciją ir pateikti savo nuomonę vis tik tai nors visos institucijos lyg ir susitarė, kad um, reikia sustiprinti priežiūrą ir kontrolę tų galimų pagrindinių teisų pažeidimų, vis tik tai nebuvo susitarta, kaip geriausiai pasiekti šio tikslo. Todėl peržiūrėtame, pakeistame Olafo reglamente nėra numatytos tokios peržiūros ar kontrolės procedūros. Reglamentas leidžia generaliniam direktoriui numatyti vidinę kažkokią tai patariamą vykdomąją e, ar kontrolės procedūras kartu su teisėtumo patikrinimu pagal 17 straipsnio 7 dalį šio reglamento. Tačiau Tokios procedūros dėl vidinių patikrimų visuomet egzistavo Olafe, nors e, pagal ankstesnį Olafo reglamentą to nebuvo formaliai reikalaujama. Vis tik tai tokių vidinių patikrinimų efektyvumas yra ribotas, kadangi jie nėra siejami su uh, tam tikrų išorinių uh, tikrinimo mechanizmų, kurį realiai būtų įmanoma įgyveninti. Taigi būtina užtikrinti nepriklausomą peržiūros procesą. Uh, kur Olaf nebūtų, nebūtų ultravyrės ir reikia apsa konkrečiai apsaugoti tuos, kurie nėra informuojami apie tai, kad dėl jų yra vedamas tyrimas. Taigi labai svarbu tai užtikrinti, nes tai atitinka Olafo interesus, kad būtų galvojama, kad tikrai jisai laikosi įstatymo viršenybės, kad tai būtų aiškiai matoma. Ir reikia nepriklausomo kontrolieriaus procedūrinių garantijų. Tai iš tikrųjų tai yra žingsnis gera kryptimi. Kon procedūrinių garantijų kontrolierius, um, kaip siūloma komisijos, galėtų būti žingsnis į priekį ir e, svarbu, kad e, pasakyti, kad jis tikrai e, būtų stipresnis, jei nebūtų administracinių požiūrių susijęta su komisija ar su kita institucija, kai na kalba, pažiūrėjau, apie jo paskirimą. Ir vis tik tai aš galvoju, kad kontrolieriaus veiksmų sritis numatoma per neliks Tai siaura ir mane tai neramina. Visų pirma, pažiūrėjau, pagal komisijos pasiūlymą jis galėtų įsikišti tik tuomet, kuomet atitinkamas asmo pateikė skundą. Tačiau tam, kad asmo galėtų pateikti skundą dėl prieš įvykdomo tyrimo, jis visų pirma turi žinoti, kad prieš yra vykdomas tyrimas. O kontrolierius negali savo iniciatyvą kištis tokiuose situacijose, kuomet asmeniui nėra pranešta apie tai, kad dėl jo vedamas tyrimas. Todėl pagal komisijos pasiūlymą nebūtų reikalaujama, kad kontrolierius būtinai įsikištų tais atvejais, kuomet Olafas ketina uh, nesilaikyti pačių svarbiausių procedūrinių garantijų, kurios yra numatytos Olafo reglamente. Antra komisija siūlo, kad e, Olafo generalinis direktorius mm, privalėtų gauti kontrolieriaus iš ankstinį leidimą atlikti uh, tyrimą, atlikti apžiūrą tyrimo metu ES institucijos nario kabinete. Aš noriu paklausti, ar iš tikrųjų tai yra. Mm, suderinama su vienodo traktavimo principu, kad, pavyzdžiui, kontrolieriaus iš ankstinio um, vertinimo ar leidimo būtų reikalavima tik tai tais atvejais, kai eina kalba apie ES institucijų narių kabinetus, bet ne visus ES darbuotojus. Ir antra, ar iš tikrųjų kabineto apžiūra yra vienintelė tokia įsikišimo priemonė, kurią Olafas gali panaudoti, kas realiai gali pažeisti asmens teises ir kam reikėtų iš ankstinio e, e, leidimo. Pavyzdžiui, o kaip būtų su, tarkim, informacijos perdavimu apie asmenį nacionaliniams teismų institucijoms, e, tas gali tikrai neigiamai paveikti. Yra daugiau dalykų, kas gali labai neigiamai paveikti asmens situaciją, labiau neigiamai nei jo kabineto apžiūra. Taigi noriu apibendrinti, kad iš tikrųjų yra tas netitikimas tarp tų įgaliojimų, kurie būtų suteikiami kontrolieriui dėl procedūrinių garantijų ir realiai, kas yra numatoma, kokia būtų jo veiksmų sritis. Ir dar vienas dalykas, pavyzdžiui, tie, mm, tas neįspręstas klausimas dėl tyrimų, kurie nėra susijęs su sąjungos finansiniais interesais. Pavyzdžiui, pagal ES veikimo sutartį 325 straipsnį Olafo reglamento sritis apsiriboja tyrimais, kurie mm, vedami dėl tų pažeidimų, kurie e, gali paveikti ES finansinius interesus. Tačiau yra ir kitokių atvejų, pavyzdžiui, dėl labai netinkamo, dėl blogo elgesio, kas nepaliečia finansinių interesų tač, sąjungos, tačiau kas gali m, mm, baigtis, pavyzdžiui, disciplinarinėmis arba baudžiamosiomis procedūromis ir kas e, gali nukeliauti į Europos teisingumo teismą. Ir iš tikrųjų tokiais atvejais e, čia, tarkim,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 gali būti to, tokie teismo procesai, kuomet netinkamą poveikį, pavyzdžiui, um, padarė kažkokios interesuotos šalis kažkam tai, kas susijęs su ES institucijomis, pavyzdžiui, komisija, tarybos pareigūnai, parlamento nariai ir panašiai. Taigi čia reikia aiškių taisyklių ir tuo atveju, kaip Olafas vykdytų tyrimus dėl tokio netinkamo elgesio. Ir auditorumai galvoja, kad teisės aktų leidėjai turi išanalizuoti, kokios to kokios e, alternatyvos būtų prieinamos pagal sutartį, tais atvejais, kuomet tyriamas rimtas tas rimtai blogas elgesys, netinkamas elgesys, kad, kad tai būtų tinkamai ištirta. Ir galiausiai manau, kad Vis tik tai šis pasiūlymas yra svarbus žingsnis, galvojant apie Olafo teisinę bazę ir, ir tai yra bandymas sustiprinti procedūrinės garantijas. E, iš tikrųjų, patirtis rodo, kad Olafo darbė yra tam tikrų tokių pilkųjų zonų ir, ir teisinių spragų. Taigi, procedūrinių garantijų kontrolieriaus funkcijos sukūrimas būtų teigiamas žingsnis reikiama linkme. Tačiau įtariu, kad neužilgo mums teks dar dar kartą keistis nuomonėmis dėl mm, tam tikrų klausimų, kurie šiandien buvo paminėti, bet kurie nėra išspręsti. Vien tik tai kontrolierius nebus mm, visų iškilusių problemų galutinis sprendimas, nes jų ir iš tų problemų išliks dar vis tik tai atitinkamų asmenų teisų srityje. Komisijos narys šiame tą sakė, kad komisijos nuomonė šis pasiūlymas sukūrė tinkamą pusiausvyrą. Tačiau ar to pakanka? Ar tie klausimai, kuriuos aš iškėliau, ar anksčiau kalbėjusiai iškėlė, uh, ar, ar tie klausimai yra tikrai realūs ir svarbus ar ne. Ir jeigu jie realūs ir svarus, tai galbūt ta, dėl jų reikėtų pasistengti tas pilkasias zonas ar, ar teisinės spragas panaikinti. Gal reikėtų vis tik tai ne tokį tarpinį variantą, beveik gerą variantą tvirtinti, o siekti geresnio rezultato. Ačiū. Ačiū, pana Galėjai. Ar komiteto nariai norėtų ko nors paklausti? Niekas nenori. Taigi, suteiksiu nedelsdama žodį ponui Papadijas. Ombudsmenės institucijos atstovui, kuris pakomentuos šios institucijos kompetencijos rytį patenksius klausimus, taigi prašau, ponė Papadijas, ponė Sarailė, vardu norėčiau nuoširdžiai padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame svarbiame posėdėje ombudsmenė, kaip žinote, anksčiau nedalyvavo tokio pobūdžio diskusijose ombudsmenės institucijos atstovai ir dabar jį turi pirmą galimybę pasidalinti su jumis savo mintimis pirmą kartą. Nors, e, kaip dažniausiai pasitaiko, kad e, paskutiniajam kalbančiajam e, tenka nedėkinga proga kalbėti, kadangi jau dauguma svarbių minčių buvo išsakytas anksčiau, taigi aš savo kalboje nenorėčiau kartoti kolegų minčių ir teiginių. Ir nešvaistydamas jūsų laiko norėčiau susitelkti ties keliais svarbiausiais e, aspektais, e, e, kurie atspindėtų ombudsmenės nuomonę, nes ombudsmenė tyrė netinkamo administravimo atvejus Olafo veikloje jau nemažai metų ir tai, kas yra netinkamas administravimas, manau, yra glaudžiai susiję, jo apibrieštis glaudžiai susijusi su <clears throat> teisės viršenybės principais ir jų laikymusi. Mums svarbiausia yra trys aspektai. Tai yra e, pirmiausia klausimas susijęs su kontrolieriaus galiomis ir įgaliojimais atliekant savo funkciją. Ir antras klausimas susijęs su proceso dalyvių nepriklausomumu. Mes čia turim reikalų su labai daug įvairių papildomų institucijų, kurios atsirado per pastarosius keletą metų ir e, vienos jų vykdo eksantę priežiūrą ir kontrolę, kitos ekspost kontrolę, kitos vykdo eksantę ir ekspost kontrolę, tai yra e, Europos ombudsmeno tarnybą ir e, taip pat reikia nepamiršti Luksemburgą veikiančių e, teismų ir ta e, architektūra priežiūros sistemos yra pakankamai sudėtinga ir žmonėms labai sunku joje susigaudyti. <clears throat> Kitas dalykas yra susijęs su kontrolieriaus įgaliojimais ir jo nepriklausomumu. E, asmeniškai manau, kad kontrolierius, kuris kaip tekste yra siūloma, e, būtų tam tikrų patarėjų, kuris kontroliuotų, padėtų kontroliuoti generalinio direktorius priimamus sprendimus. Čia aš išvelgiu <clears throat> tam tikrų prieštaravimų, nes e, jeigu kontrolierius galėtų tik teikti rekomendacijas, kurias generalinis direktorius galėtų pateikęs tam tikrus e, argumentus, juos nekreipti dėmesio ir tęsti pradėtą tyrimą. Tai e, kila klausimas, kokia yra to kontrolieriaus veiklos prasme, kol galbūt jisai e, mėnesius, ištisus mėnesius švaistė savo energiją, kad parengtų tinkamas rekomendacijos, kurios buvo atmestos ir po to jis turi galimybę tik tai kreiptis į Luksemburgo teismą ir laukti galbūt du metus, kol pastarasis priims atitinkamą sprendimą. <clears throat> pritardamas arba nepritardamas kontrolieriaus, patenkinamas ar nepatenkinamas kontrolieriaus skundą. Taigi aš manau, kad mes turėtume e, čia siekti toliau ir uh, siekti daugiau tiksliau ir e, neapsiriboti tuo, ką jau pasiekime prieš keletą metų. Jeigu kontrolierius nori tinkamai atlikti savo darbą, jis turi turėti galimybę susipažinti su svarbia informacija. E, ar tai turėtų reikšti, kad kontrolierius turi turėti visapušką prieigą prie tyrimo medžiagos, ar tik tai prie tam tikros informacijos? Taigi vėl kyla ombusmeniai klausimas, kas e, nuspręs, e, e, kokio pobūdžio informacija yra svarbi vienu ar kitu atveju, kas gali nuspręsti. Taigi aš manau, kad arba reikia užtikrinti visapusišką prieigą prie e, tyrimo medžiagos ir e, numatyti atitinkamą ex ante peržiūros mechanizmą, kurio pasiekoje būtų galima e, priimti privalomus sprendimus e, ir rekomendacijas, kurias generalinis direktorius privalėtų atsižvelgti. <clears throat> Vis tik tai jeigu e, priežiūros komitetas ekspost, ekspost gali palikt, pateikti atitinkamą, atlikti atitinkamą peržiūrą ir pateikti atitinkamą įvertinimą, tai vėl kyla grėsmė, kad kontrolieriaus rekomendacijos prieštaraus e, priežiūros komiteto rekomendacijoms. Jeigu e, kontrolierius atlikdamas savo funkcijas e, atliktų tam tikrų administracinio pobūdžio pažeidimų, tai e, vėlgi kokios yra galimybės apskūsti kontrolieriaus veiklą ir kaip turėtų šią staciją elgtis ombudsmenas ar teikti atitinkamus reikalavimus, pakeisti savo sprendimus kontrolieriui ar Olafui kaip tarnybai. Ir jeigu ombudsmenas e, <clears throat> e, paprašys pateikti tam tikrą nuomonę, tam tikrą vertinimą, e, tai kas turėtų pateikti atinkamą atsakymą, ar kaip EPSO atveju būtų tam tikra uh, darbo grupės teigiama, kad tas atsakymas būtų pateiktas, nors atitinkamo pažeidimą įvykdė kontrolierius. Taigi ir kilo daug klausimų, į kuriuos mes norime gauti atsakymą kaip ombudsmeno institucija. Dabar pereikime prie bendro nepriklausomumo, visapuško nepriklausomumo, nepriklausomumo klausimo. Jeigu šį klausimą pristatytume pirmo kurso teisės studentams, tai keistai atrodytų, būtinybė numatyti eksantę ar ekspost kontrolės mechanizmą tam, kad būtų e, užtikrinta institucinė vienybė Europos Sąjungoje. Taigi e, čia procedūros dalyvių akise. Pirmiausiai e, jiems, e, tai yra vertinantiems šalies kristų į akis tas nepakankamas nepriklausomumo užtikrinimas pagal dabar pateikiamus pasiūlymus ir jų nuostatas. Todėl ombudsmenė mano, kad e, įgyvendinus pateikiamą pasiūlymą būtų sukurta labai sudėtinga struktūra, e, kurią patvirtinus e, <clears throat> visi proceso arba tyrimo dalyviai e, neturėtų kitos išeities, kaip tik e, prašyti teisininko pagalbos, kreiptis į teismą ir visa, visas procesas užtruktų pakankamai ilgai, keliarius metus, todėl dabartiniu metu yra sudėt, būtų sėtinga pateikti vertinimą ar dėl to, ar a, e, tokiu būdu būtų sustiprinamos procesinės piliečių garantijos. Ačiū. Labai ačiū. Matote, kad mes esame visiškai e, išsekę. E, e, jeigu nenoriu pavartoti žodžio suglebę, ar kas nors prašytų žodžio, galbūt kiti pranešėjai. Ines, prašau. Manau, kad ombudsmenės atstovas ir kiti mums išdėstė situaciją būsę pradžioje. Komisijos pasiūlymas turi išplėsti galimybės eiti į priekį ir patikslinti tai, ką mes visą laiką matėme, kad yra paradoksas su Olafu. Dėl to, kad klausimas yra, kas kontroliuoja kontroliuotoje. Manot, kad vidaus auditorai iš vidaus mato viską, jie gali gauti svarbę informaciją Ir taip pat Olafas neturėtų būti vertinamas kaip kokia nors tipiška tam tikros rušies organizacija. Pranešė, pirmininkė yra buvusi pranešėja šiuo klausimu. Matome, kad Olafas daugelį problemų išsprendė ir jo veikla pagerėjo. Ir kaip Man atrodo, kad visi dabar mato po gabaliuką viso bendro vaizdo, mums reikia viso bendro vaizdo. Todėl šis, ši diskusija yra labai gera. Žinome, kad tas e, klausimas yra labai sudėtingas. Manau, kad nei priežiūros komitetas, nei Olafas visų problemų neišsprendžia patys, kartais įtraukiamės ir ombudsmenos. Ir šiuo pereinamojo laikotarpiu e, prokuratura gali padėti išspręsti šį paradoksą tam tikrų mastų. Turime užtikrinti, kad būtų geresnės galimybės eksante veiksmams nuo tada, kai Olafas pradeda dalyvauti tyrimę, turėtų būti galimybė apginti tas pagrindinės teisės, kurias reikia apginti. Olafas yra sudėtinga e, institucija, Ji priklauso kaip ir komisijai, tačiau siekiant užtikrinti jo nepriklausomumą, jo veiksmų efektyvumą, reikia siekti pažangos jo nepriklausomumo užtikrinime skubiai. Aišku, kad priežiūros komitetas visų problemų pats neišspręs, kadangi jo esmė yra specifinė. Tačiau turime pažiūrėti, kaip eiti į priekį, laikantis nuo pat tyrimo pradžios šio principo, kad procesinės garantijos būtų vykdomos, kad nebūtų žlugdoma, žlugdami žmonių gyvenimai. Ir uh, tikimės, kad komisijos narys, kuris, kurio dėja šiandien jau nėra pas mus, galės atsakyti į mūsų klausimus ir užtikrinti e, šios problemos sprendimą. Kolegė De Jong. Ačiū, ponia pirmininkė. Deja, praleidau dalį pasisakymų posėdžio pradžioje, nors daugumą ir girdėjau. Ir tai patvirtino mano jausmą, kurį jaučiau nuo pat pradžių, kad šis pasiūlymas yra šiek tiek netvirtas. Pavyzdžiui, kaip sakė ombudsmenės tarnybos atstovas, tai yra neprivalomos rekomendacijos. Biuro nepriklausomybės klausimas kyla, ir nėra garantijos, kad jeigu tyrime kyla probe, problemų, daugiau informacijos bus pateikiama negu dabar. Be to kyla klausimas dėl dubliavimas su kitomis institucijomis. Norėčiau užduoti klausimą. Dažnai kalbame apie apie kokias priemonės, kurių nori imtis Olafas, kokie yra tokių priemonių tikslai ir ar tai yra proporcinga. Ir e, tai yra dalykas, kam yra numatytos procesinės taisyklės, pavyzdžiui, prokuratūroje, tačiau čia to nematome. Kontrolierius turėtų pasiremti bendromis taisyklėmis arba jurisprudencija. Tačiau manau, kad tokia tarnyba būtų prasminga tik tuomet, jeigu kontrolierius turėtų konkrečias priemonės, kurias e, leistų atlikti vertinimą. O to reglamento projekte nėra. Todėl aš šiek tiek skeptiškai tai žiūriu. Nemanau, kad tai e, iš tikrųjų situaciją kiek pagerins. Norėčiau tiksliau žinoti, kuo remsis tas kontrolierius. Kolega De Jong, ich schlage vor, dass wir diese Frage dem Kolega De Jong, aš siūliau šį klausimą užduoti komisijos nariu rugsėjo 23 dieną, nes manau, kad e, komisija, komisijai priklauso e, šio pasiūlymo autorių teisės, e, taigi jos atstovai turėtų į šį klausimą ir atsakyti. Pona, ponė galėjo, jūs kalbėjote apie tas pilkasias zonas, kurias reikėtų uh, pašalinti kitus svarbius aspektus. Noriu padėkoti ir kitiems pranešėjams, o netrukus prasidės koordinatorių posėdis. Ir e, šios aspektus jame taip pat apsvarstysime. Pone Papadijas, jūs minėjote, kad e, šiuo šį e, pasiūlymą dėl reglamento dar būtų galima daug kur pagerinti ir pataisyti. Taigi daugiau nekalbėdama norėčiau padėkoti visiems pranešėjams iš priežiūros komiteto, iš pirmos instancijos teismo, ombudsmeno, ombudsmenės institucijos, visiems kitiems pranešėjams, nu, kad tikrai galiu patikinti, kad jūsų mintis mes perkelsime į savo teikiamus teisėkuros pasiūlymus Jūsų patirtis, jūsų išvalgos mums tikrai labai yra vertingos ir naudingos ir jas atsižvelgdami, atsižvelgsime teikdami pasiūlymus dėl reglamento. Taigi dar kartą visiems dėkoju. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę ir po to tęsime iš karto, tiksliau pradėsime koordinatorių posėdį. Būčiau dėkinga, jeigu tie, kurie jame nedalyvaus, iš salės išeitų pakankamai spėti.